Yes, hello everyone. Kągi, laba diena dar kartą visiems, galime tęsti darbą ir pasikeisime nuomonėmis su komisaru Vela. Dėl saugomų rušių medžioklės. Tai kaip žinia, paprastai ES stengiasi užtikrinti gamtos apsaugą. Nuo 79 metais patvirtintos paukščių direktyvos, kurie yra numatyta visapusiška visų natūraliai gamtoje gyvenančių paukščių rušių apsauga. Be to, 92 metais buvo patvirtinta Habitat buveinių direktyva, kurios tikslas yra užtikrinti e, bioįvairovę ir apsaugoti didžiuosius plėšrūnus ir jų buveinės. Taigi saugomų rušių medžioklė yra svarbus klausimas daugelį šalių. Pavyzdžiui, Rumunijoje turime keletą didelių plėšrūnų populiacijų, skaitant luš, e, vilkus ir meškas. Na ir 39 procentai E, brudųjų miš, e, miškų, 34 procentai vilkų ir 33 procentai lūšių yra Ruminijoje. Taigi dėl jų specifinio biologinio elgesio šių rūšių plėšrūnams reikia didelių teritorijų, kas neretai debliuosi su žmogaus ūkinės veiklos teritorijomis. Todėl tikrai svarbu e, užtikrinti bevrovės apsaugą būtent dėl šių, šios priežasties keli mūsų komiteto nariai pagaidavo pasikeisti nuomonėmis su komisaru Taigi džiugu, kad e, ponas komisaras sutiko atvykti pasikeisti nuomonėmis dėl klausimų, kurie yra itin aktualūs mūsų piliečiams. Taigi daug negaišinant sutikiu žodį ponui komisarui. Dėkoju, Andina, labadienai kolegos, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už šį kvietimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir už jūsų itin svarbę paramą mano kadencijos metu Europos e, aplinkai, ypač formuojant atitinkamus teisės aktus. Na ir pavyzdžiui, įvertinant buveinių ir paukščių direktyvos tinkamumą, tai ir patik, pastebėjome. Bet, na, o mes į pat tikrinimo rezultatus, reagavome siūlydami atitinkamą veiksmų planą skirtą gamto žmonių ir ekonomikos apsaugai. Jūsų rekomendacijos pasintys svarbų signalą e, komisijai e, dėl to, kad reikėtų gyvendyti tam tikras išvadas dėl vertimo rezultatų. Tai patvirtino ir rezoliucija dėl veiksmų plano. Na ir tai rodo, jog turime bendrą įsipareigomą apsaugoti Europos gamtinės buveinės, E, gamtim paveldą ir rušis. Aš suprantu, kad tikrai suprantame, kad reikia padaryti skubiai. Mes matome ataskaitas dėl biovirovės padėties Europos Sąjungoje. 60 procentų sumažėjo e, biovirovės lygis, kaip nurodyta Lūkinės gamtos fondo 18 metų ataskaitoje pavadinimu e, gyvenant už planetos ribų. Čia tai atskaitą nurodyta, kad labai sparčiai mažėja vabzdžių. Šie faktai galbūt e, šokiruoja, tačiau reikia į tai atsižvelgti. Keistoka, kad e, po tokių uh, akivaizdžių išvadų ataskaitose mes ir toliau dvėjojame, ar reikia apsaugoti gamtą. Nebėr, nėra jokių abejonių, kad e, gamta yra pagrindas mūsų gerovėje, ekonominiam ūkio augimui, apsirūpinimo maistu saugimui, o taip pat mūsų egzistencija ir išgyvenimai. 77 procentai Europos rūšių ir 64 procentai mūsų buveinių yra labai prastoje būklėje. Tiesa, padaryta tam tikra pažanga, tačiau kol kas e, padaryta pažanga pažanga yra, yra labai menka ir lėta. Taigi e, nebus pasiekta pasaulinių aikybėrovės tikslų suderintų 2010 metais. Tikrai nežengėme tinkamų keliu, tačiau yra priežasčių vilčiai. Praėjusiu metu lapkričio mėnesį Šalmankšeikė COP14 buvo paraginta padidinti mūsų daromas pastangas ten nušviestas parengiamasis procesas, rengiantis 20 metų pasaulį, tam, kad 20 metais COP15 e, Pekinė būtų patvirtintas pasaulinis beivarovės pagrindas, pasaulinė beivarovės sistema. Taigi aš manau, kad mums reikia naujos sutarties gamtos apsaugai, tačiau e, tam pasiekti reikia kad, e, kaip sakė ponas Davidas Altenborough, reikia atgrasančio mechanizmo, atgrasančio nuo gamtos naikinimu. Ir džiugu, kad Prancūzijai pirmininkant didžiam septintukui ir Prancūzija nusistatė biorovės apsaugą kaip prioritetą. Na ir jungtinių tautų generalinė apsiblėja 20 metais vyks ir biurovės viršūnių susi, susitikimas. Taigi ES turėtų būti lyderė ir turime siekti užtikrinti saugę ir gerą aplinką. Atpilties uh, atspirties taškas buvo mm, gamtos apsaugos direktyvos. Tikslas yra apsaugoti buveinės ir rušis. Mes turime reikuoti greičiau, ne tik tais Natūro 2000 e, teritorijose, bet ir už jų ribų. Mes ir toliau turime mm, plėtoti dulkinto iniciatyvą, o taip pat parengti gairias dėl integruotų ekosistemų paslaugų O taip pat turime sudaryti prielaidas ES žaliai infrastruktūrai. Vertidami teisės aktų tinkamą vankomumą turime skirti daugiau dėmesio gyvendinimu, ypač per veiksmų planą skirtą gamtai, žmonėms ir ekonomikai. Daugelis numatytų veiksmų jau vykdomi. Esu tikras, kad e, veiksmų planas bus pilnai gyvendintas, kaip numatyta, iki 19 metų pabaigos. Jūsų likščiolinės pastangos likščiol buvo labai naudingos. Daugelis daugelį iššūkių galime spręsti vietos regionų lygių. Kartu su regionų komitetu jūs e, prisideda prie to, kad ir vietos lygių būtų prisimta rimtų įsipareigojimų. Pirmiausia, atkreičiau dėmesį iš tai, kokį pasikybą. Tai yra, kad padidintas LIFE finansavimas 10 e, procentų gamtos apsaugos e, projektams, įskaitant ir rušių apsaugai. Valstybės narės jau atnaujina savo prioritetinių veiksmų sistemas, įskaitant ir prioritetinės investicijos investicijas skirtas buveinių ir rušių apsaugai, sutinkamai su nauja daugiametė finansavimo programa. Na, antras sėkmės pavyzdys yra susijęs su 2000, Natura 2000 teritorijų tikslų įgyvenimu. Ties daugelis valstybių narių kol kas atsilieka, tačiau mūsų pastangos atsiperka. Natura 2000 teritorijos kartu su valdymo planais ir atitikties užtikrimo priemonės jau dabar išaugo iki 70 procentų. Trečia, dar norėčiau atkreipti dėmesį į dialogą. Komisija dalyvavo dvišaliuose sutikimuose su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir suinteresuotais subjektais 12 valstybių narių ir jų metu buvo kalbama apie iššūkius susijusius su natūra direktyvų įgyvendinimu ir tai leidžia parengti tinkamus veiksmų planus ir apsaugoti platesnį rūšių spektrą. Per pirmąjį konsultacijų su valstybių narių ir su valstybės numeris numeris ir uh, E, suinteresuotais subjektais randą buvo parengtas gairių dokumentas ir antras raundas jau numatytas. Gairių dokumente numatyti gerosios praktikos pavyzdžiai, pateiktos žinios ir sprendimai. Tikslas yra atnaujinti egzistuojančius teisės aktus ir užtikrinti šių teisės aktų lankstumą. Bet tai nereiškia, kad bus e, per aiškinamasias gairias iš naujo rašomi perrašomi teisės aktai. Mes pilnai e, vadovavomės teisingumo te, teismo sprendimais dėl šių klausimų. Taigi mūsų tikslas yra padidinti lankstumą ir žinias apie šios klausimus. Taigi ketiname e, tęsti dialogą, pavyzdžiui, didžiųjų plėšrūnų platformas Europoje ir regioninių lygių, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje, Rumunijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje. E, Taigi labai svarbu kalbėtis e, tarpusavėje, nes tai leidžia sumažinti konfliktų potencialą. Mane labai domina e, didie plėšrūnai, džiaugiuosi ir jūsų parlamento dėmesio šiems klausimams ir aš jau plenarinėje sesijoje kalbėjau dėl to paties klausimo. Veiksmų planas gamtai žmonėms ir ekonomikai. E, numato, kad bus skiriamos lėšos iš kaimo plėtros fondų tam, kad būtų um, apsaugomi galvijai nuo plėšrūnų. E, tai bus daroma ir per kaimo plėtros tinklą. E, po to, kai buvo patvirtintas šis planas, aš nurodžiau mano tarnybams vykdyti daugiau misijų ir susitikimų vietos lygių e, parlamento narių regionų komiteto kvietimu, o taip pat nacionalinių regionių valdžios institucijų kvietimu mano tarnybų atstovai lankėsi daugelį regionų, kurie susiduria su sunkumais, užtikrinant uh, kad e, vilkai, kormoranai, meškos būtų primtinesni gyventinami. Taigi jie lankėsi Rumunijoje, Ispanijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Suomijoje. Mūsų resursai yra išriboti, todėl reikia e, užtikrinti, kad EIR e vertinimai tarp kolegų paramos mechanizmas būtų sukurtas. Taigi keičiamas patirtimi tarp valstybių narių, tarp valdžios institucijų, nes daugelis susituria su panašiomis problemomis. Pavyzdžiui, Ispanijoje pasinaudota šią priemonę. Ispanijos atstovai lankėsi Prancūzijos ir dalyjosi žiniomis apie tai, kaip valdomi vilkų ištekliai <laughs> Prancūzijoje. Iš viso e, buveinių irgi paukščių direktyvoje apriepta 1500 rūšių ir tik nedaugelis iš jų yra problemiškas. Didieji plėštrūnai, aišku, yra jautrus klausimas ir kai kuriuose iš jūsų rankytinių gybertų, aišku, žmonės pagristai dėl jų būkštauja, tačiau tai nėra priežastis atsisakyti juos saugoti. E, vilkai, meškos ir lūšis yra E, sudėtinė, neatskiriama Europos bairovės pavaldo ir ekosistemų pusiausvėros užtikrinimo elementai. Taip pat nepamirškime, kad bivairovės paveldas yra atsidūręs ant egzistencinio išnykimo ribos. Taigi komisija yra pasirengusi paremti visomis turimomis minėtomis priemonėmis. Tačiau jų galiausiai nacionalinės valdžios institucijos turi renkti specifinius sprendimus, priemonės ir metodus, kurie atitiktų vietos poreikius. Valstybės narės yra atsakingos už tai, kad būtų parengti valdymo ar a, e, išteklių atkūrimo planai įvairiai priklausomai nuo to, ar atitinkamų e, rūšių populiacijos yra geroje ar prastoje būklėje. Tokie e, planai turi būti moksliškai pagristi ir atitikti Europinės ir nacionalinis teisės aktus. Būtent kartu su komisaru Hoganu e, pasakiau tą patį dalyką mūsų jungtinėme vasario 11 dienos rašte skirtame aplinkosaugos ir žemės ūkio ministrams. Dabar šiek tiek apie paukščius. Buvo parengti 16 mm, rušių skirti valdymo planai, skaitant ir karvelių rūšį. Aš atkreipiu dėmesį į šias rūšis, nes jos simboliškai yra svarbios Europai. Nuo dabar ministrai turi imtis ryštingų veiksmų planams įgyvendinti, pavyzdžiui, laikinai draudžiant draudimą, turint galvoje situacijos rimtumą. Taip pat noriu pažymėti, kad komisija atnaujina pagrindinių koncepcijų dokumentą, kuriame yra nustatomas reprodukcinis ir laikotarpis bei e, medžiojimų paukščių <clears throat> migra... vestuvinės migracijos laikotarpis. Na ir mes norime užtikrinti, kad e, paukščius galima medžioti tik tai tuo laikotarpiu, kai jie nėra pernelik pažydžiami. Mes turime užtikrinti, kad e, vienų dedamos išsaugomų pastangos nebūtų pakirstos kitų veiksmų, nes būtent dėl šios priežasties per teisės aktus reikėtų spręsti rušių ir biorovės nikimo problemas. Minėjau pačioje pradžioje, kad yra įvairių priežasčių, kodėl reikia rūpintis biorovę, o pabaigai atk... priminsiu dar dvi priežastis. Pirmiausia, Europos žmonės, Europos piliečiai. Naujausime Europos barometre, e, tai yra 18 metų duomenimis, dar sėki buvo patvirtinta, kad mūsų piliečiams labai rūpi gamta. 26 procentai respondentų nurodė, jog jiems tenka atsakomybė rūpintis gamta, o 93 procentai sutiko dėl to, jog mūsų sveikata ir gerovė priklauso nuo gamtos ir bejūrovės. Antra priežastis tai yra klimato kaita. Na, o bejūrovė yra tiesiogiai susijusi su klimato kaita kai klimatas prastėja, prarandame daugiau rušių. Taigi ši tiesioginė sąsaja tarp ekosistemų geros būklės ir klimato kaitos turėtų būti pripažinta ir ją turėtų būti atkreipiamas dėmesys ne vien tik Europoje, bet ir pasauliniu lygiu. Taigi parlamente ir taryboje mes dabar turime unikalią galimybę suvienyti mūsų pastangas kovojant su biurovės nikimu. Taigi mes turime žengti BŽP reformų keliu, o taip pat pasitelkti daugiamatę finansinę programą, kurioje numatyti didesnė finansinė parama negu kad yra dabar. Taigi pasikliaunu e, jūsų parama abiejose šiuose srityse. Kai kitais metais susitiksime Pekinė COP15 metu, bus jau įsteigta nauja komisijos kolegija. Taigi turime sudaryti prielaidas tam, kad būtų sudarytas ta nauja sutartis gamtos apsaugai, kurioje būtų skirimas ypatingas dėmesys klimato apsaugai ir su jie susijusiams klausimams. Tikiuosi, gausiu jūsų paramos, dėkoju. Uh, Ačiū komisijos nariui. Šią įdomų temos pristatymą pradėsime nuo pirmųjų klausimų klausimo laikas e, truks po dvi minutės. Pane Grostet. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisarui, kad atėjote. Mes labai prisirišę prie e, direktyvos, kuri yra skirta paukščių buveinėms, labai susijęs su rūšių apsauga, o ta apsauga būtina labiau negu bet kada Daug e, pranešimų rodo, kad bioįvairovė nyksta. Beje, Prancūzijoje, mano šalyje, beje, mes nesam dažnai pavyzdys. 64, rūš, 64 rūšys e, paukščių yra leidžiamos medžioti, tuo tarpu, kai visur kitur Europoje tik 14 rūšių. Tai man labai rūpėtų jūsų nuomonė šiuo klausimu. Taip pat dėl mesėdžių, dėl vilkų norėčiau paklausti. E, E, vilkai yra saugoma rūšis, jų yra per daug. Tam tikra prasme E, šią e, rūšį irgi saugo buveinių e, direktyva. Kalnuose, ypač Alpėse, vilkai kelia daug problemų. Alpėse Prancūzijoje gyvena apie 500 vilkų. Tai yra didžiulė nelaimė gyvulių augintojams ir toms zonoms, kuriuose auginami gyvuliai. Mm, labai žmonės patiria didžiulį spaudimą, nes e, ekonomika, šeima, gyvenimo būdas nukenčia, o be to nors ir leidžiama šaudyti vilkus, jie ir toliau dauginasi bei naikina e, gyvulius ir patraukia netgi į apgyvendintas zonas. Taigi dėl vilkų Ar ir toliau turime laikyti, kad ta rūšis turi išsaugoti saugojamos rūšies statusą? Ar turėtumėm lankščiau pažiūrėti į šią rūšį? Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Mejor. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai, labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvykote, kad aptartumėte su mumis svarbę biologinės įvairovės e, ir rūšių e, įvairovės, gamtinės įvairovės temą. Galiu tik pritarti poniai Ingrostet. Mano klausimai susijęs su vilkais, nes mano federalinėje žemėje, Vokietijos Brandenburgo žemėje, mes e, turime maždaug pusę visoje Vokietijoje gyvenčių vilkų ir jie sukelia nemažai problemų. <clears throat> Berno konvencijos nuolatinio e, komiteto posėdis 2018 lapkritį vyko e, Strasbūrė. Vilkai turėtų prancūzijos prašymų nuo e, iš antrojo priedo perkelti ir trečią ir tai būtų lengviau juos medžioti ir to siekia kolegos iš Šveicarijos. Noriu paklausti, ar komisija pritarė tokiam pasiūlymui, kuris buvo nukeltas į kitą posėdį, kuris vyks 19 metų gruodžio mėnesio. Jeigu ne, tai norėčiau paklausti, kodėl. Jeigu mes kalbame apie vilkų populaciją, tai žinoma, mums reikia bendrų naujausių duomenų, kuriais remiantis būtų galima iš naujo vertinti apsaugos statusą Savo vasario 11 laiške jūs teigiate, kad nuo 13 iki 18 metų vilkų populiacijos įvertinimas turėtų būti e, baigtas atlikti dar, iki, e, dar šiais metais. Galbūt galėtumėte patikslinti, kurį mėnesį tai atsitiks, nes tikrai mums labai svarbu žinoti, kaip kinta vilkų populiacija ir kaip mums pasiekti E, kad ši saugoma rūšis, kuri galbūt visai e, atsigavo, galėtų būti perkelta iš antrojo priedo į trečiąjį. Ačiū. Ačiū. Suprantu, kad ponas Gerbrandis, jį pavados ponas Torvalsis. Ačiū, pirmkačiu komisijos nariai, kad atvykote. Papildomuose dokumentuose pateiktas įdomus e, žemėlapis, e, dėl, e, kuriame išdėstytos stambiausių plėšrūnų paplitimo vietos. Ir tik dviejose šalise visi stambiausių plėšrūnai gyvena. Todėl mes, Suomiai, taip pat ir švedai, manome, kad mums tenka ypatinga atsakomybė, tačiau kuomet mes kalbame apie tą ypatingą atsakomybę, mes norėtume, kad būtų pasiektas ir tam tikras susitarimas, nes vertinant šį žemėlapį, e, tai ger, Gerbenjanas man ką tik pranešė, kad e, Niderlanduose yra tik vienas oficialiai užfiksuotas vilkas, kuris atklydo iš iš Vokietijos. Ta, gerai, e, e, gerai turėti vieną vilką, vieną karalių, tačiau, pažiūrėjau, Junktinėje karalystėje nėra nei e, lūšių, nei vilkų, nei meškų, nei vilkolakių. Tai ką aš noriu pasakyti? Kartais mums atrodo, kad šalis, kurios neturi jokios patirties, kalbant apie didžiosius e, plėšrūnus, bando kalbėti mūsų šalių, kurios turi skaupusios atitinkamos patirties su jais elgiantis vardu. Mes norime čia pabrėžti vieną dalyką. Šiuo metu, kalbant apie plėšrūnus, mes e, juntame didžiulį urbanizacijos poveikį vilkams, lušims, uh, e, E, lokiams. E, taip pat e, tos rūšys yra paprasčiausiai išstumiamas, bet Suomijoje dėl urbanizacijos jos praktiškai yra priverstos gatvėse gyventi. Pavyzdžiui, Niderlanduose jau nebe, nebeliko vilkų natūralių buveinių. Mes turime vis tik tai tinkamiau suvokti tiek problemą, tiek, ir, tiek problemas, tiek, tiek jų vertinimą. Ponas Hauslink, jums dvi minutės labai trumpai komisijos nary mes vis tik tai turime kalbėti apie biologinę įvairovę. Ir e, per pastaros 20 metų mes praradome 20 e, procentų vabžių e, ir per artimiausius metus jų dar gali sumažėti, jeigu mes nieko nedarysime. Todėl pakalbėkite su savo kolega Hoganu apie tai, kad negalime ir toliau remti žemės ūkio politikos taip, kaip iki šiol, nes labai daug e, prarandame e, laukų e, paukščių, taip pat mažųjų paukščių. Aš manau, kad tikrai daugelį sričių diskutuojant per, perlenkiamą lasdą. Taip, su vilkais kai kuriuose regionuose kyla problemų, tačiau galiu jums ir kitus e, duomenys e, pateikti. Per pastaros penkerius metus Vokietijoje nuo 5 iki 15 procentų sumažėjo avių augintojų. Ar e, tai turi ką nors bendro su vilkais? Ne, nieko bendro e, neturi. E, tai turi su tuo e, bendro, kad e, netinkamai yra e, skirstama arba vykdoma paramos e, politika. Na, Vilka, aišku, taip pat prie to prisideda. Aš manau, kad jeigu jau kyla tam tikrų problemų dėl vilkų, tai remiantis uh, uh, galiojančiais statymais galima ją spręsti, nes uh, Vokietija, pažiūrėjau, yra išduoti leidimai vilkams uh, medžioti. Uh, uh, tarpu uh, Dabar kilo diskusijos dėl pelikanų, kormoranų, kurie žuvis ėdana ir viskas, e, visos rūšis, kurios mums kelia tam tikrą grėsmę, turėtų būti išnaikintos. Tai aš manau, kad e, reikėtų e, išmintingomis priemonėmis pasiremti, tinkamą paramą numatyti ir jeigu kyla kokia nors problema, tai elgtis nusekliai Nesprendžiant, žinoma, kažkada ištrės prasidėta diskusija e, apie tai, kad jau galbūt gana, tačiau dar tos e, ribos mes nepasiekėme. Poniai Hazekam žodis. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju, kad atvykote. Ir E, suteikiamą informaciją, bet tai tačiau labai įdomu pastebėti, kaip mūsų klausimas e, dėl migruojančių paukščių medžioklės Maltoje išvirto diskusiją apie vilkus. Pavasaris artėja, e, paukščiai vėl pradės migruoti į vakarų Europą ir daugelis jų nepasieks Europos dėl to, kad medžiotojai juos sumedžios. Nors Europoje uh, Draužiama medžioti migruojančius paukščius ir dabar komisija pradėjo teisinės procedūras prieš Suomiją dėl nelegalios medžioklės migruojančių paukščių. Taip pat ir Maltoje yra medžiojami migruojantis paukščiai, nykstančios jų rūšis, pavyzdžiui, kurapkos ir daug yra investuojama į jų apsaugą. Tuo tarpu Maltoje jos yra E, masiškai medžiojamos, kaip ir kitos e, nykstančios paukščių rūšis. E, Nuo praėjusiu metu oficialiai yra draudžiama medžioti Maltoje balandžius, tačiau vis tiek tūkstančiai jų yra sumedžiojami, kuomet skrenda per Maltą. Taigi kaip čia taip yra, kad komisijos nariai ėmėsi veiksmų prieš Suomiją teisinių, tačiau Malto ir toliau leidžiama nelegaliai medžioti e, migruojančius paukščius. Baigdamas, baigdama dar noriu paminėti didžiosius e, plėšrūnus. Komisija ėmėsi veiksmų, kad susilpnintų buveinių direktyvos nuostatas e, tarpu. Europos parlamente taip pat yra ketinimų E, leisti medžioti stambiosius plėšrūnus, vilkus, lūšis, iš tiesų tai yra neįsivaizduojama, nes jie yra labai svarbus biologinės įvairovės iš, išsaugojimui. Tai komisijos nariai, ar galite garantuoti, kad ir ateityje, įskaitant ir didžios plėšrūnus, bus saugojamos visos gyvūnų rūšis, kurios e, yra saugomos šiuo metu. Ačiū. Pone Zavi. Buongiorno. Um, io devo ammettere che ho sentito da alcuni colleghi. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. E che, eh... Aš čia daug kai kurių pasiūlymų, man tie pasiūlymai netrodo printini atsidūrėme tokioje situacijoje, kada galime konstatuoti, kad visose Europose paukščių ir buveinių direktyva mm, yra pažeidinėjama mm, arba piknaudžiaujama ten numatytomis išimtimis. Dažnai būna imamasi sprendimų tik tais kažkokiu tai interesu ar pamastymu pagrindu arba e, bardan medžioklės, taip negali tęstis toliau. E, Mm, yra teisingumo teismo nutarčių, kurios labai aiškiai suformuluotos. Gera naujiena yra ta, kad e, paukščių ir buveinių direktyvos yra tinkamos, tai yra labai gerai, jos veikia, prie to grįžti nereikėtų. Aš visiškai nepritariu kai kurių kolegų pasiūlymui, kurie norėtų tas direktyvas keisti, ypatingai kalbant apie didžiųjų plėšrūnų ir ypač vilkų e, apsaugą. Primenu, kad medžioklė niekada nebūna suderinama su E, bioįvairovės apsaugojimu. Nėra tokio dalyko kaip tvari medžioklė. Nėra e, tokio dalyko ir viskas, nė, yra tik brakonieriavimas. Ką tik Italijoje pasibaigė medžioklės sezonas, labai neigiamas balansas, kadangi daug rūšių, kurios priklauso Europos e, ir tarp E, tarptautinėms raudonosioms knygoms, e, paukščių direktyvoje numatytos rūšys buvo paliestos tos medžioklės metu. Aš pateiksiu labai neraminančius duomenis dėl viešojo saugumo. 84 sužeisti ir 30 žuvusiųjų praeito sezono metu Italijoje to. Um, dėkoju. Dar išklausymėsiu keturių klausimų ir paprašysiu šiais iki apsiriboti tik tais vieną minutę. Pone Dorfmanai, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, už, už suteiktą žodį. Pone komisarė, jūs um, iš pradžių pasidalytumėte labai ilgą apžvalgą, tačiau neišgirdau konkrečių pasiūlymų. Taigi, nors esu iš tų pačių šalių kaip pirmtekai, tačiau laikausi kitokios e, nuomonės prieš įsigaliojant paukščių ir buveinių e, direktyvai buvo šimt, apie šimtas vilkų Europoje, jiems grėsė išnykimas, o dabar turime 20 tūkstančių, taigi tikrai pasiekime savo tikslų, todėl reikėtų pagalvoti, ar dabartinis apsaugos lygis yra dar tikslingas. Minėjote gairių dokumentą, kuris kaip tik rengiamas, jūs viską nušvietėte labai teigiamą dvasę, tikrovė nėra tokia rožinė, nes žemės ūkio atstovai e, jau prieš kurį laiką pasitraukė iš didžiųjų plėšrūnų platformos na, ir tiesą sakant, skaitant pasibėsi, kad tai visiškai nesusijęs vis didėjusiu lankstumu, priešingai e, apsauga vis e, labiau sustabarėjusi, taigi Ar parlamentas kada nors galės susipažinti su šiuo gairių dokumentu, ar jis bus tiesiog mhm. patvirtintas ir išplatintas valstybėms narėms? Pabaigai dar štai koks klausimas. Jūs minėjote, kad e, yra regionų, kur puikus e, didžiųjų plėšrūnų ir žmonių sambuvis. Gal galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių? Dėkuoju, ponas Branunas. Pone komisarė, e, dėl paukiaulių lygių, baisi lyga, kuri žudo tiek keulės, tiek ir šernus ir nėra vakcinų. Keulių maras. Na ir Tiesą sakant, ten, kur yra vilkų, labai retai prasideda keulių maro proveržis, tai rodo duomenys iš Slovakijos, vakarų Slovakija, e, kur nėra vilkų, 93 atvejais visų žinių nėra, o rytų Slovakija, kur yra vilkų, e, yra tik 7 procentai visų keulių maro proveržių žydinių Na taip, vilkai juk e, papjauna silpnus, apsirgusius šernus ir taip užkirta kelią E, lygos plitimui ir Jelistono parko tyrimas taip pat rodo, kad kai vėl introdukuotas e, vilkas gamtoje labai sparčiai pradeda plisti vėrovė, todėl aš manau, kad reikėtų atlikti vilkų teigiamų privalumų vėroviai tyrimą prieš nusprendžiant apriboti jų populaciją. Thank you, Mr. Brown, for keeping the time. Dėkoju už tai, kad laikėte savo uh, laiko. Pana Šerepūrik. Ačiū, pirmininkai, ačiū komisijos nariu, kad atvyko praėjusį gruodį valstybės <clears throat> narės e, pasirašė susitarimą tarp Europos ir e, Azijos ir Afrikos tar, dėl migruojančių paukščių ir dėl laukinių žasų, kurių populiacija smarkiai sumažėjo. Taigi dabar tarptautinėmis pastangomis bandoma <clears throat> e, tinkamai gyveninti paukščių apsaugos direktyvą ir koordinuoti veiksmus tarpusę. Tačiau kaip komisija ketina pasirūpinti, kad valstybės narės iš tiesų to plano patvirtinto laikytųsi ir kad geriau e, gyvendintų direktyvos nuostatas. E, aš norėjau tą sužinoti taip pat ir iš Prancūzijos žemės ūkio ministro. E, taip pat 16 straipsnis dėl e, e, žalą keliančių miškų, tai yra vilkų medžioklės, manau, yra labai svarbus, ypač Niderlandams, kadangi ta šalis yra tankiai apgyvendinama. Ir manau, kad vilkai gali paprasčiausiai pasistengti migruoti iš vienų šalių, kuriuose yra medžiojami, į kitas, tokias kaip Niderlandai. Tik manau, kad tikrai čia reikėtų geriau tarpusio veiksmus derinti. Ačiū. Okay. Uh, and Mrs. Dali. Pane Dali. Grazie, Chair. Um, permetili. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti tai, kas jau buvo kartą aptarta. Tas kolega, kuris įsivaizduoja, kad kalba eina vien tik Malta, bet jų kalba eina apie saugomų rušių apsaugą. Nes jeigu norime kalbėti tik apie vieną šalį, kalbėkime apie faktus. Jūs čia atvykote ir susidaro tarsi įspūdis, kad e, ne varžomai nušaunama tūkstančiai ir tūkstančiai paukščių, bet tai netitinka tikrovės. Kolegoms jau esu paaiškinusi, kaip yra sumalta. Ir tikrai faktai toli gražu netitinka to, kas čia buvo pristatyta. Jeigu kalbėstume jau apie skirtingas šalis, tai kalbėkime plačiaja, bendraja prasme - Ispanija, Suomija, Austrija, neapsiribojant viena konkrečia šalimi. Ir Malta tarsi tai yra tik tais vienintelė šalis, kur pavasarį leidžiama medžioti kormoranus yra numatyti veiksmų planai, kurių tikslas e, apsaugoti kai kurių paukščių populiacijų nikimą. Juk skiriasi ir bendra padėtis, ir žemės ūkio praktika. Taigi noriu pasidomėti, ar komisija yra numačiusi veiksmų e, buveinių prastėjimui apriboti. Taip, nemažai pasisakysiu, ponė komisarė, gal galėtumėte sureaguoti. Dėkoju. Na, prieš perinant prie specifinių klausimų, norėčiau pasidalinti bendro pobūdžio pastabomis. Dėkoju už jūsų komentarus. Kaip visada gerai, kai nuskamba kritiškų pastabų, nuomonių, nes tai leidžia mums susitelkti į geresnį teisės aktų įgyvendinimą. Aš manau, kad E, šias diskusijas reikia susijęti su beirovės krize, kurią kaip tik ir išgyvename, nes beirovės išnykimas yra vienas iš didžiųjų iššūkių kartu su klimato kaita. Tai tiesiog faktas, turime tiesiog priprasti prie jo. Uh, pripraskime ir prie to, kad tikriausiai neįgyvendinsime biovairovės apsaugos tikslų. Esu kiek susirūpinęs, nes tas teiginys nuorat pakartojamas, priduriant vieną ar kitą niuansą, tačiau tarsi nesijaučia, kad laikas spaudžia, o jo tikrai nedaug. Turime spręsti e, pagrindinės priežastės. E, Mes negalime savo leisti pasirinkti vieną ar kitą biurovės nikimo priežastį. Neturime kalbėti apie visas priežastis. Prieš perėdamas savo įgaliojimus, pradėjau plataus masto įgaliojimus dėl um, bioverovės apsaugos, gavome daug atsakymų iš ministerijų, parlamento narių, suinteresuotų subjektų visuomenės. Uh, Ir jeigu galima teikti, kad dėl kažko sutarima, tai sutarima, kad reikia palikti dabartinę sistemą nepakeistą. Taigi, da, pirmiausia, noriu atkreipti dėmesį iš tai, ką e, po mano manimu primto tinkamo sprendimo turime dirbti su turima sistema. Na, o tinkamumo patikrinimas parodė, kad reikėtų pasirūpinti geresniu, veiksmingesniu teisės aktų įgyvendinimas tam, kad geriau apsaugotume gamtą. Taigi tinkamumo patikrinimo rezultatas būtų štai koks. Suprasta, kad norint užtikrinti geresnę apsaugą, reikia pagerinti turimų teisės aktų įgyvendinimą. O tam reikalingas veiksmų planas, kurį ir minėjau mano kalboje, jis skirtas žmonių, gamtos ir ekonomikos apsaugai. Ir jį palaikė visa komisaro kolegė, parlamentas ir regionų komitetas. O tiek direktyva, tiek ir veiksmų planai yra skirti įgyvendinimo, pagerinimui, apsaugos sustiprinimui. Ir tikrai jų, jų jie nesusilpnis apsaugos. Sutinku su jūsų pastabimis dėl štaiko. ko kad mūsų politikos ir veiksmų pasakoje kai kurių rūšių, kai kuriuose teritorijose padėtis pagerėjo. Tačiau direktyvoje minima 1500 rūšių. Sutinku, kad yra sėkmės pavyzdžių, tačiau lygiai taip pat sutinku, kad e, bėvairovė toliau nyksta. neturiu laiko sureaguoti visas pastabas. Kalbėjau su parlamentu, man rodas du kart per mėnesį vilkus, aptariau su ministerijomis, su parlamento nariais ir panikuojame, ypač dėl jų poveikio ūkiai. Vien dėl to, kad atsigavo viena rušis, nesakau, kad pan... aš nepanikuoju, bet jeigu jau kartą panikuočiau, tai panikuočiau dėl ūkinės veiklos poveikio likusiems 1499 rušims. Ir trečias dalykas, aišku, gerai kalbėti sprendimus dėl vilkų. Na, apie vilkus pakalbėsiu vėliau, bet aišku, visada gerai kalbėti apie sprendimus skirtus vilkų problemai spręsti. Uh, Lygiai taip pat svarbu aptarti diskusijos ir platesnio masto klausimus. Taip, reikia spręsti konfliktus, kurie kyla dėl e, didžiųjų plėšrūnų ir žmonių veiklos susikirtimų, ypač kai kalba eina apie gyvulinkystę. Tačiau pasakysiu labai atvirai ir visuomet e, jūsų atžvilgiu buvau atviras, toks bus ir ateityje. Aš manau, kad didžiausias konfliktas yra e, tarp e, didžiųjų plėšrūnų ir ūkinės veiklos. Didžiausias konfliktas yra tarp nevyriausybinio organizacijų ir ūkininkų, tarp vietos regioninių, e, nacionalinių valdžios institucijų, tarp e, valstybių narių ir Bruselio. Ir man rodos, kad būtent tokio pobūdžio konfliktai kaip tik ir labiausiai užkerta kelią sprendimams, kurių taip reikia. Kitas dalykas. Mes čia kalbame apie neįmanomą dalyką O gal priešingai mes kalbame apie tokį dalyką, kurį manoma išspręsti. Aš manau, kad reikėtų viską matyti platesnėme kontekste. Kalbėkime apie faktus, duomenis, specifinius aspektus. Pateiksiu pavyzdį. Mes kalbame apie didelius plėš, apie didelius plėš, plėšrūnus puolančius avis. Tačiau nepamirškime štai ko. Ar mūsų aptarima problema įmanoma suvaldyti ar ne? Pateiksiu keletą skaičių. Europos Sąjungoje per pastarosius 30 metų avių populiacija sumažėjo nuo 136 milijonų iki 86 milijonų per 30 metų. Na ir 1,6 milijonai sumažėdavo avių per metus. Na įsivaizduokime, kad iš tų 1,6 milijonų avių prarandama 20 tūkstančių avių iš 86 milijonų um, e, avių Europą. Tai yra 0,002 procentų. Nenoriu teikti, kad, kad jeigu sudraskoma 20 tūkstančių avių iš 66 milijonų, kad nereikia dėl, apie tai kalbėti. Bet kalbėkime, bet proporcingai, nes e, e, likus 1,6 milijonų avių dalis prarandama dėl įvairiausių kitų priežasčių, skaitant ekonominės. Nesakau, kad nespręskime šių klausimų, nekalbėkime jos, ne, bet e, kalbėkime apie tokias problemas, kurias įmanoma suvaldyti. Ir nepanikuokime, sprendimų yra. Kitas dalykas. Yra įvairių būdų valstybėms narėjams, e, ieškant vietos lygio sprendimų. Aš pats, mano komanda, mano tarnybos, visi susiję uh, asmenys aplinkosaugos direktorate skiriame daug darbo bendradarbiam su valstybėmis narimis, regionais ir politikais. Ir taip siekiame sprendimą. Sprendimai juk yra vietos lygio ir problemas yra vietos lygio. Na ir tos problemos nėra identiškos, jos skiriasi ir todėl reikia uh, E, specifinių vietos poreikiams pritaikytų sprendimų. Juk nėra vieno kurpalio. Čia tarsi Briselėje rastum sprendimą, kuris tiks visoms valstybėms narėms, skirtingiams regionams ir taip toliau. Nepamirštant, kad kai valstybės narės netinkamai gyvendina direktyvas. Todėl ir minėjau, kad reikia parengti valdymo planus, reikia ieškoti sprendimų su sąlyga, kad tai ne vien tik dėrėtų su ES teisės aktais ir tvarka, bet ir su nacionaliniais teisės aktais ir tvarka. Nes negerai, jeigu mūsų pasiūlytas sprendimas bus užginčytas nacionaliniuose teismuose, o nevyriausybinės organizacijos ar piliečiai laimėjęs tokias bylas. Taigi aš darau spaudimą, kad būtų primti sprendimai vietos lygiu. Ir piktina, kai kai kurios valstybės narės, regionai, politikai susiję regionai nori atsikratyti savo atsakomybės ir bando vėl mhm. viską suversti Bruseliui. Na ir pabaigai. Kalbėjau apie populiacijų atsigavimą bei valdymo priemonės. Kodėl visą tai minėjau? Nes sutinku, kad yra regionų, kur e, vilkų populiacija dar nėra pasiekusi tvaraus lygio. Bet tai nėra labai gausus regionų skaičius, kur vilkų populiacija jau pasiekė tvarumo lygį. Taigi, kai kažkas pradeda kelti šias problemas, aš atsakau štai kaip, jeigu mane įtikinsi, pasitelkęs mokslinius e, e įrodymus, e, nekaišydamas man panosime sudraskytos avies nuotraukų ir e, pradės reikalauti leisti medžioti vilkus, Aš visuomet atsakau, jeigu jūs norite e, iš manęs blanko neužpildyto čekio medžioti vilkams, ne, to neduosiu. Aš galiu pasitilti štai ką. Jeigu vilkų populiacija dar nėra pasiekusi tvaraus lygio, turime tęsti savo pastangas tam, kad populiacija atsigautų. O yra tokių regionų, kur moksliškai galima įrodyti, kad vilkų populiacija padidėjo ir viršijo tvarumo lygį, tuomet galima pradėti taikyti valdymo sprendimus. Tai padaryta žvejybos rytyje, kai nuo populiacijos atsigavimo planų perinama prie valdymo planų. Tai minėjau daugam, skaitant ir ministrus. Bet nepatiktas ne vienas toks populiacijos valdymo planų. Taigi, Aš tiesiog įtariu štai ką. Kai kalb... Nežinau, su kuo kalbas ir su ūkininkais, ir su medžiotojais. Tarkim, sakykime, kalbuosi su ūkininkais. Papras. Tai Taigi visuomet klausiu, ar viską vertinate iš ūkininko ar medžiotojo varpinės, nes tuomet ir mano argumentai bus atitinkami bet aš manau, kad galima parengti tokius valdymo planus, kurie atitiktų kiekvieno regiono poreikius ir iššūkius. Ir taip yra pavyzdžių, kai yra numatomas e, išimtis, nukrypti leidžiančios nuostatos, nežinau, kuriame Prancūzijos regione, bet, pažiūrėjau, ten yra toks planas. Ispanijos tam tikros regionas yra tokių planų, netgi toje pačioje valstybė narėje gali skirtis e, vilkų populiacijos būklė skirtingose regionuose, taigi vieno nacionalinio sprendimo negali būti. Skaičiau tyrimą parengtą Agriko mitito užsakymą dėl vilkų populiacijos atsikūrimo. Ir net tampame pačiame Agriko miteto tyrime prieita tos pačios išvados. Ką čia ir aptarime? Na, o konkrečiai dėl paukščių nors politika ir priemonės duoda teigiamų rezultatų, vis dėlto pusiausvėra neigiama. 60 procentų saugomų rušių, 70 procentų buveinių yra nepalankioje būklėje. Taigi, kadangi populiacija mažėja, būklė prastėja, taigi kyla klausimas, ar norime spręsti paukščių nykimo problemą, jei taip, turime apsispręsti, ar spręsime vieną priežastį, ar visas priežastis, nes ir didžiau, net ir didžiausios, nes nykimo priežastis yra susijusios su dėl žmogaus veikla atsirandančio spaudimo. Ir esu nusiteikęs pakankamai optimistiškai, kadangi priežastis yra susijusios žmonių veikla, tuomet galime rasti gerų sprendimų toms problemams spręsti. Pavyzdžiui, turime aplinkosainės būklės ataskaitą, bu, gamtos būklės ataskaitą, turime vidurio laikotarpio peržiūrą, kurioje buvo įvertinta biurovės strategija. Ir ten kalbame apie tas pačias priežastis. Ir kiekvienas sėki, kai kalbame apie šiuos klausimus, faktiškai neminime tų priežasčių, kurios yra susijusi su prasta žemės ūkio praktika. Nekalbu plačiaja prasme apie žemės ūkio. Taip, turime geros, bet ir prastos žemės ūkio praktikos pavyzdžių. Na, o aš manau, kad reikėtų performuluoti gero, kas tai, kas yra geroji mm, žemės ūkio praktika ir nutest, nutraukti paramą prastai e, žemės ūkio praktikai. Pagal, ne, taip, e, pesticidai, E, trašos, e, antibiotikai kenkia bioroviai ne vien tik tais e, žemynė dalyje, bet ir jūrose. Turime um, plastiko E, strategija. Taip, tai didelė rykštė vandeninuose, tačiau lyginant su maistiniu medžiagų patenkančių vandenino problema, tai yra faktiškai nulis, nes maistinės, vandi, maistinės medžiagos patenkančios į vandeną padaro 30 kartų didesnę žalą nei plastikas. Taigi, Taigi nemanykime, kad jeigu išspręsime e, plastiko problemą, kartu išspręsime ir vandenynų bairovės nuvykimo problemą. Klystame, jeigu tikime tuo. Tikrai taip, e, yra keičiasi buveinės, kertami miškai, fragmentacija vyksta. Taip, medžioklė yra viena iš rūšių nikimo priežasčių, bet ji ne vienintelė, ypač jeigu medžioklė yra netvari grįžtant prie paukščių nikimo, nikimo mastai milžiniški, kalbame apie migruojančias paukščių rušis. Bet turime rūpintis visomis paukščių ryšimis, nes net ir nemigruojančių paukščių skaičius mažėja. Jeigu pažvelgsime į padėtį kai kuriuose valstybėse narėse, Ir ten yra nemažai nemigruojančių paukščių rušių, jų populiacija taip pat mažėja, taigi mažėja ne vien tik tais migruojančių paukščių rušių populiacija mažėja ir ne, ne migruojančių paukščių e, skaičius. Taip, paukščių direktyva gal dar ir atitinka tikslą, tačiau ji atitinka tikslus tik tais tuomet, jeigu ji įgyvendinta. O kągi duos teisės aktai, jeigu jis negyvendinimas. Būtent dėl šios priežasties mes skirime dėmesio įgyvendinimui, o įgyvendimas yra susijęs ne vien tik su viena iš populiacijų nykimo priežasčių. Mes turime spręsti ir platesnio masto klausimus tam, kad apsauginam paukščius ir jų bioįrovę. Mes turime spręsti platesnio masto problemas ir gyventi direktyvą, nes kai kalba eina apie paukščių apsaugą, tai kalba eina apie ir kitokią žmogaus veiklą, ne vien tik tais medžioklę. Ir ypač turime pasirūpinti, kad kaip kad BŽUP būtų palanki gamtai, o ne priešingai, jie nekeiktų. Dėl šios priežasties kolega Hoganas kartu ir bandome spręsti visus šios klausimus. Na, o dabar kaip tik turime e, gerą progą per š, naują būsimą finansavimo programą per BŽUP. Nu, o dabar specifiškai. Aš e, manau, kad e, e, Maltos klausimas yra pernelik eskaluojamas. Aš norėčiau pirmiausiai pakalbėti apie pažeidimus Maltoje. Ar buvo pradėtas kokios, buvo pradėta stoties pažymimo procedūra dėl medžiojimus pastais? e, 2018 e, gruodžio mėnesį Malta atsisakė atitinkamos išlygos, leidžiančios tokio pabudžio medžioklę, nes e, mes leidome e, Maltai atsijimti tiksliau pasakymų maltai, kad nutrauksime pradės procedūras, jeigu kitą sezoną medžioklės e, nepasikartos spastų naudojimas. Komisija kreipėsi į teismą dėl atitinkamos išlygos. Teisingumo teismas e, e, priėmė atitinkamus Maltai naudingus sprendimus dėl balandžių medžiojimų ir kitų paukščių rūšių o taip pat e, e, teismas e, papildomai nutarė, kad išimties galiojimas turi būti sustabdytas, kai tik atitinkamoms paukščių rūšims kils populiacijos mažėjimo grėsmė. Taip pat buvome parengę formalų raštą komisijoje, tačiau jis nebuvo išsiųstas, nes Malta paskelbė moratoriumą balandžių pavasario medžioklė 2016 metais. E, Taigi, ne, jų maždaug 2000 Maltoje buvo sumažiojama pavasarį Maltoje. Ir Tuo tarpu e, rūdienį visoje Europoje maždaug 2,4 milijonai balandžių yra sumedžiojama ir e, aš pasakiau komisijos tarnybom, kad nėra prasmės e, stabdyti balandžių medžioklę Maltoje pavasarį ar rudens medžioklę visoje Europoje. Nes jeigu saugome, saugome rūšį, tai turime tą daryti visur, visoje ES teritorijoje. Deja, toks pasiūlymas nesulaukia pritarimo iš kitų šalių, nes jos nesutiko uždrausti E, šios balandžių rūšės medžioklę. Taip, mes sustabdėme pavasarinę medžioklę Maltoje, tačiau ar e, sugebėsime išsaugoti ją, jeigu e, rūdienį kiekvieną yra sumedžiojama 2,4 milijonai šių balandžių. Taigi mes turime vadinti daiktus tikraisiais jų vardais, jeigu norime kažką iš tiesų pakeisti. <clears throat> Pana Pierį noriu pasakyti, kad iš tiesų, jeigu kalbame apie kormoranus, laukinės e, žasis e, ir e, dėl šių paukščių rūšių, kurių populiacija laikas pakankamai gerai. Kai kurios valstybės narės paprašė taikyti išimtis, tačiau kai kuriuose valstybėse situacija skiriasi, taip pat e, jų populiacija skiriasi, e, populiacijos dydis priklauso nuo sezono, nuo maisto. Taigi atskiras derogacijas išlygas mes vertiname, dėl kormoranų yra taikomos atitinkamos išlygos, kurias naudoja Belgija, Danija, Estija, Suomija, Vengrija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Airija, Italija, Niderlandai, Lenkija, Švedija, Jungtinė karalystė. Pagrindinė mintis e, yra ta, kad taip išlygos yra numatytos, tačiau jos nėra taikomos. Jeigu išlygos atitinka direktyvos nuostatas ir nacionalinius teisės aktus, tai mums nėra jokios priežasties kištis. Pane Milijor uždavė klausimą dėl duomenų, kurios yra teikiamos rengiant ataskaitas apie vilkus. Aš manau, kad e, taip labai svarbu užtikrinti duomenų susimo valstybės narės nuo balandžio iki spalio mėnesio privalo atsiskaityti komisijai ir kuomet visi duomenys yra e, surenkti surinkti, tuomet jie yra vertinami e, tarp atitinkamų generalinių direktoratų. Manau, kad šį klausimą vis tik tai turėsime perduoti kitai komisijai dėl vilkų ir sprendimą, nes e, tuo metu, kai duomenys bus galtinai vertinti, jau šį darbą dirbs kitas komisijos narys. Ir e, taip pat neaišku, kokios pozicijos laikys Šveicarija per kitą Berno konvencijos susitikimą. Pasakyti, kad per pastarį susitikimą Šveicarija paskelbė, kad e, būsimai susitikime ketina grįžti prie pateikto pakeitimo pasiūlymo dėl vilkų. Taigi nemanau, kad šiuo metu būtų galima pasakyti ar prognozuoti, kokia bus tiek Šveicarijos, tiek mūsų pozicija šiuo klausimu ponė Grostet kalbėjo apie Prancūziją ir žalą keliančius, darančius vilkus. Taip sutinku, problema egzistuoja, tačiau mes siūlome ir jos sprendimo būdus. Ir tuos sprendimus turi gyvendinti e, valstybės narės ir mes negalime atsakyti už tai, kad jos nesima deramų veiksmų. E, galbūt pasakysiu kai ką, su kuo jūs nestiksite, tačiau vis tiek pasakysiu. Aš kaip ir jūs esu politikas, 38 metus dirbau parlamente. Pirmas dalykas, e, į kurį mes e, turime kreipti dėmesį, yra susijęs su tuo, kad jeigu vyriausybė ministrai žino, kad jiems reikia priimti E, sprendimą, kuris vieniems patiktų, kitiems nepatiktų, tai e, tuomet e, jie grėbėsi tik tai vienintelio šiaudo kaltina Briuselį. Taip negalima elgtis. <clears throat> Galiu pasakyti, kad visiems tiems, kurie teigia, kad mes šių problemų nesprendžiame, kad dedame daugiau pastangų, nei turėtume. Nilsus turėjo išvykti į traukinį, nekartą su juo aptariau šį klausimą ir visiškai pritariu jo mintims dėl to, kad e, reikia vertinti urbanizacijos padarinius. Tikrai žinome, kad kažkada vilkai e, baiminasi triukšmą ar miestų šviesų, e, dabar jie su to vis labiau apsipranta, tačiau vis tiek reikia ieškoti problemos susprendimo. Egzistuoja įvairios e, problemas <clears throat> susijusios su vilkais. Pavyzdžiui, Švedijoje vilkų problema yra susijusi ne tik su jų populiacijos su skaičiumi, tačiau taip pat ir su genetiškai plintančiomis uh, ir išsivyščiusiomis vilkų lygomis. Čia vėl mums reikia e, siekti padėti švediai rasti sprendimą. Turiu pasakyti, kad mes sprendžiame ne tik vilkų skaičiaus problemą, tačiau vertiname ir kitas e, vilkų populacijos problemas, su kuriamis jos susiduria. Pana Hauslingo klausimas taip, e, mes kalbame apie biologinės įvairovės mažėjimą e, ir ta biologinė įvairovė mažėja ne tik e, kiekvienais metais, pastebime nerimą keliančių tendencijų ir reikia imtis skubių veiksmų. O aš susiduriu su dviem didžiausiamis problemomis. Pirmiausiai, reikia kalbėti apie tai, kas vyksta. Mažėja biologinė įvairovė ir tai yra problema. Tačiau man dar didesnė problema yra tai, kad biologinė vairovė mažėja tokiu didžiuliu greičiu, <clears throat> kad mums, o mes nesuvokiame, kad tą problemą reikia spręsti kuo skubiau. Kalbant apie biologinę įvairovę, pateikiu e, tą patį e, pavyzdį dėl didžiojo barjerinio rifo. Prieš 15 metų mokslininkai iš iškėlė klausimą, ar didysis barjerinis ryfas atlaikys klimato kaitą. E, po, po penkerių metų kitas mokslininkas, bandydamas atsakyti į klausimą, pasakė, kad ne, didysis barjerinis ryfas nesugebės atsispirti klimato kaitai ir e, jos poveikiu. Dabar matome e, koks poveikis didžiame barjerinėme rite, rife pasijuto 15 metais, o praėjusiais metais e, mokslininkai paskelbė, kad pusė didžiojo barjerinio rifo koralų <clears throat> yra myrė, taigi praėjo tik tai 13 e, metų po to, ką mums mokslininkai pasakė. Tai faktas yra ne tik tai, kad e, procesai vyksta, bet jie vyksta dar greičiau nei mokslininkai prognozuoja. Ir taip pat Mes nuolat e, kalbame ar norime kalbėti apie nedidelio masto priemonės, kurias reikia įgyveninti arba nedidelio masto e, priežastis paprasčiausiai dėl to, kad neturime drąsos, kad galėtume pasipriešinti stambiesiems lobistams ir galėtume jums aiškiai pasakyti, kad štai pažiūrėkite, kaip jūs prisidedate prie biologinės įvairovės nykimo ir e, mes ne tik, kad tų problemų priežastis nekiname, bet dar ir subsidijuojame, remiame veiklą, kuri tas problemas kelia. Mes e, e, pusę biudžeto išleidžiame taršai didinti, o po to likusią pusę dar turime išleisti kovai su <clears throat> tarša. Mes turime užtikrinti, kad kiekvienas e, e euras, kuris yra skirtas aplinkos apsaugai, turi būti tinkamai panaudotas gamtos stiprinimui. Taigi galbūt jums nepatiks šios mano mintis, tačiau, tačiau jaučiu būtinybę jas garsiai ištarti. Kitas kolega. Evi. Komet kalbėjote apie netinkamai nustatomas ar panaudojamas išlygas. Galiu pasakyti, kad e, aplinkos generalinis direktoratas labai atidžiai stebi visus šios procesus ir e, tikrai nebandysiu čia didžiuotis mūsų nuopelnais, tačiau vis tiek turiu pasakyti, kad <clears throat> Aplinkos generalinis direktoratas e, daugiausiai pradėjo sutarties pažydimų procedūrų dėl atitinkamų aplinkos sauginių pažeidimų. Ir manau, kad tikrai niekas negali teikti, kad jie netinkamai savo darbą atlieka dėl viešosios e, e, saugos. Taip, mes turime šios aspektus taip pat atitinkamai vertinti. Sutinku Dorfmanui Atsakydamas į klausimą, ar Kroatijoje galime mm, rasti būdą, kaip uh, užtikrinti sambovį su vilkais. Taip mes nuolat ieškome tinkamiausių būdų, tinkamiausios praktikos ir Pavyzdžiui, Europos parlamentas taip pat prisėda prie iniciatyvos e, sukurti stambiųjų plėšrūnų e, platformą. ES mums tos platformos stambiesiams plėšrūnams sukurti nepavyko, tačiau valstybėse narėse ir atskiriuose regionuose mums pavyko tą padaryti. Ir e, ši iniciatyva tikrai pasiteisino, nes leido diskutuoti tarpusavyje keistis nuomonėmis visiems suinteresuotiems subjektams ir grupėms. Ir mes e, remiame e, ūkininkavimo veiklą, <clears throat> imdami e, lėšas taip pat ir iš tų platformų skirtų stambiesiams plėšrūnams. Tačiau kai kurie ūkininkai nenori tose iniciatyvose dalyvauti. Jų atstovai teigia, kad mes nedalyvausime kūrinčios platformos. Tai aš nelabai suprantu, tikrai čia nėra jokios logikos tose veiksmuose. Tikrai atsiprašau, kad sakau jums šios dalykus, tačiau kai kurie veiksmai iš tiesų atrodo nelogiški, bent jau mano vertinimu. Brenin e, kalbėjo apie tai, kad reikia pasiremti taip pat ir mokslininkų išvadomis apie tai, kad e, vilkai yra naudingi bendrai ekosistemai. nes mes e, vilkus ir kitus stambius plėšrūnus vertame tik iš neigiamos pusės, tačiau jų indėlis į E, ekosistemų gyvybingumą taip pat yra labai e, svarbus. Jeigu egzistuoja moksliniai tyrimai ir tinkamos išvados apie stambių plėšrūnų ir vilkų naudą, tai turime jas taip pat atitinkamai įvertinti. Aš manau, kad atsakėme į didžiąją dalį visų užduot klausimų, žinau, dar liko neatsakytų. bendrais bruožais ir į tą klausimą jau atsakymą. Ačiū komisijos nariui. Matote, kiek daug komiteto narių nori jums užduoti klausimus, nors mes planavome trumpą keitimąsi nuomonėmis. <clears throat> Todėl dėkoju, kad jūs uh, pasilikote su mumis ilgiau, nei buvote numatęs. Taigi palaikysime ir toliau ryšį tiek su jumis, tiek su jūsų komanda ir stebėsime E, ir toliau šios procesus, kurie vyksta Europoje. Pirmininkė, dėl vedimo tvarkos norėčiau pasisakyti po to, kai komisijos narys išeis. You wanted a point of order. Which, On this? No, a point of Yes, uh, Mr. Gerbrandi. Taip, ponė Gerbrandi, prašau. Pone pirmininkė, atsiprašau, kad keliu šį klausimą. Visgi manau, kad e, nelabai sąžininkai buvo suteiktas pasisakymo laikas. E, trys e, ir trys EPP ir SND nariai pasisakė, o iš kitų frakcijų tai buvo tik po vieną asmenį, o iš liberalų keturi. Tačiau tik, keturi, tik trys asmenys paprašė uh, E, papildomos galimybės pasisakyti per antrąjį randą. Nežinau net, kad jis apskritai vyks. Tiesiog norėjau tai atkreipti dėmesį. Tai kaip ir nieko nepakeis, tačiau nemanau, kad sąžininkai buvo paskirstytas pasisakymo laikas ir galimybės. Na, koordinatoriai turi žinoti, kiek iš viso yra. Na ir pagal Donto sistemą tik vienam kalbėti galima suteikti žodį ir jūs užleidote vietą ponui Tornvaldui. Paprastai stengiuosi suteikti žodį salėje esantiems kolegoms, stengiuosi pastebėti, kas nori pasisakyti, bet šiandien situacija buvo skirtinė, tiesiog neturėjome laiko. Na, nu, o dabar galime keistis nuomonės dėl e, tyrimo e, skirto e, tarptautinių žurnalistų konsorciumo atliktam implantų dosijai tyrimui, kuris buvo paviešintas 18 metų ir lapkričio 25 dieną. <clears throat> Išklausysime tarptautinio e, tyrimosios žurnalistikos konsorciumo atstovo pono Simono Bowers. Jis yra e, vyriausiasis ataskaitų rengėjas ir Europinis konderatorius. Toliau turime ponę, poną Seržą Bernasconi e, ir ponę Antį Ilmarį Peltamakį iš komisijos. Jis yra DG Grau generalinio direktorato direktorius pavaduotojas. Taigi, taip, e, žiniasklaidoje Jau keletą metų nuskambė skandalai susijęs su suklastotais mediciniais prietaisais, o konkrečiai 2010 metais e, prasidėjo skandalas dėl e, krūtų implantų ir metalinių klubų e, pakaitalų, taigi buvo atliktas tyrimas, buvo įvertinamas egzistuojančios sistemos, europinės ir JAV teisės aktai. Na, o kaip e, atsakingas komitetas reglamentuoti šį sektorių, mes stebime tolimesnės tendencijas šioje srityje. Džiugu, kad dabar galėsime šiandieną pasikeisti nuomonėmis dėl šio klausimo ir kadangi tikrai vėluojame, apsiribosiu Ir tiesiog suteiksiu žodį ponui Simon Bowers. Jis yra iš organizacijos ICIJ. Dėkoju, dėkoju už kvietimą ir už galimybę kreiptis jūsų komitetą. Taip, implantų dosie tai yra kor, projektas, kuriam, kur, kurį koordinuoja ICIJ, tai yra žiniasklaidos organizacijų konsorciumas, e, tai yra e, apie šimtas Europos žurnalistų iš 16 šalių ir tikrai mm, Le Monde, Deutsche Trial, The Guardian, tai daug labai gerai žinomų laikrašių žurnalų, mes dirbame iš vien kaip grupė, mes bendradarbiaujame tam, kad pas bendrą istoriją papasakytume bendrai, pavieniui to nepadarysime taip gerai. Taigi šis implantų dosie projektas jau inicijuotas, jis tebe vyksta ir e, Niderlandų e, žurnalistė 14 metais e, ji e, atsivežė mandarinų maišelį ir e, ji nurodė, kad tai galėtų būti implantas skirtas moteriams kovojant su šlapimo nelaikymu, inkontinencija. Na ir, ir faktiškai jį su tuo e, mandarino maišeliu susijėjo tokį baisų dosiją, informavo. In, E, informa, notifikavimo, leidimų išdavimo institucijas ir nei viena iš tų institucijų kažkokių rimtų problemų neižvelgia. Na ir visos jos buvo pasirinkusios pasirašytis po šio, bais, šio baisių techninių požiūrių dosije. Taigi tikrai sukelia didelės bangas. Na ir ji mane, kad tai ne vien tik istorija, tai yra problema pasaulinė ir europinė problema. Uh, Taigi mes per savo tinklą padėjome jai e, vykdami tarptautinio lygio tyrimą. Na, per šią, šį trumpą pristatymą norėčiau pristatyti tris pacientus. Na ir tikiuosi, kad taip galima pristatyti ir kitas temas. Na, nenoriu pristatyti visų partnerių, tačiau paliesiu kai kurius svarbius skundus. Pirmoji pacientė kairėje viršuje Maureen McLeaf, ji gyvena Junktinėje karalystėje, iš Londone ir tai yra jos istorija. Na, taigi čia matote prieš ir po e, e nuotraukas, jos istorija prasidėjo labai optimistiškai, ji buvo pirmoji. E, pacientė, kuriai buvo įsodintas e, Stimulatorius e, be, e, be e, laidų ir tai buvo toks mažas stimulatorius, kuris buvo galėti įsodintas tiesiai į širdį, nes, ne, nes būtent dėl laidų paprastai prasideda komplikacijos. Taigi, jai pirmai buvo įplantuotas šis stimulatorius, jis sakė, kad jaučiasi naujai gimusi. Na ir tikrai. E, E, šis stimulatorius buvo e, implantuotas naudojant labai tausančius metodus, jie galėjo greitai palikti ligoninę, o Denstak yra e, vyriausiasis tos konkrečios įmonės vadybininkas. Jis atėjo JAV televiziją ir bandė pristatyti savo įmonės pasiekimus. Tai buvo padaryta praeis vos kelioms dienoms po Maurin operacijos ir ji labai džiaugiasi rezultatais. Ji buvo pirmoji pacientė ir faktiškai tai kelrodis įdėgiant naujas modernes technologijas. O dabar matote, kas įvyko po to. Taigi padėtis kiek pasikeitė. Praėjus keliariems metams padėtis štai kokia. Ir tikrai Danstoks JAV e, televizijos laidoje nurodė, jog morin e, stimulatorius veiks 19 e, metų, tačiau baterija nusėdo per 3 metus. Tai nutiko ir keliems kitiems pacientams, kurie gavo tokį uh, E, stimulatorių ir galiausiai man teko nutraukti tokio stimulatoriaus gamybą. Štai tiek tarsi. Bet e, Morin viskas e, tuo nesibaigė, jai teko dar sikio operuotis ir buvo nuspręsta, kad nėra tinkama išimti širdyje implantuotą e, stimulatorių, todėl teko dar sėkiu operuotis, ko jie tikrai nesitikėjo ir buvo implantuotas tradicinis stimulatorius ir laimė jį gerai jaučiasi. Tačiau ji nurodė, kad su jie buvo elgiamasi kaip su šiukšle, kurią tiesiog išmetė šį įmonį. Ir lengva suprasti, kodėl. Taigi, jeigu būtumėte Morin, užduočiau štai kokį klausimą kokius testavimus nanostim atliko, kol buvo nuspręsta prieš, ta, kad simulatoriai yra saugus Europai. Buvo atsakyta, kad uh, 19 dienų 33 pacientams buvo išbandomas šis, 90 e, dienų buvo išbandomas šis prietaisas ir jis buvo išbandytas ant 30 avių ir po to buvo nuspręsta, kad jis pakankamai saugus ir jį galima implantuoti Europos pacientams. Taigi, Nanastim vienas iš daugybės pro, produktų ir nustatėme, kad yra daugybė produktų, kurie nebuvo pakankamai testuojami ir jie jau yra Europos rinkoje. Na, tiesą sakant, Europa tai yra um, laboratorinė žiūrkė, kur ir išbandomi tokie prietaisai. Nes čia faktiškai labai retai yra bylų dėl žmonėms asmeniškai padarytos žalos. Pristatysiu kitą e, pacientą Žarkolin Rus iš Niderlandų daugybę metų Jukend. Prieš 35 metus jie buvo įstatyti krūtų implantai, ji patiria chronišką skausmą, tenka nuolatos gerti vaistus, jaučia chroniškus, chroniškus skausmus kojoje ir tas skausmas tas buvo toks baisus, kad jai teko lapsniškai amputuoti koją, ji patiria psichinių sutrikimų Na ir visą tai susijęs su silikoniniu implantu. Ir jis sakė, niekas manęs neklausė, niekas tuo netikėjo, kol galiausiai jį primiktinai reikalavo, kad būtų ištirta amputuotos kojos audinys. Na, iš tikrųjų buvo nustatyta, kad ten yra labai didelis silikono lygis, kurio paprastai kūne neturėtų būti. Taigi, ką mums sako jos istorija? Nuo 70-mečio implantuojami krūtų implantai. Tai nėra naujas produktas lyginant su anksčiau pristatytus stimulatorių. Todėl kila klausimas, kodėl e, moteriams, kuriams implantuojami krūtų implantai, nėra nurodydama visa rizika, kuri jums gali kilti. Na ir visas visas Europinės institucijas prieš jau kuris laikas kreipėsi labai susirūpinusios moteris. Paskutinis pacientas, jis yra anoniminis, nežinau jo vardo pavardės, naujas atvejis. E, sausio mėnesį Metronik atšaukė daugiau nei 156 tūkstančių savo simulatorių, jų labai daug Europoje. Tai yra ankstyva reakcija. Pacituosiu pacientą e, rytinėje um, Anglijos dalyje sužinos naujienais kreipėsi e, į vietinį laikraštį ir e, jis nurodė, kad tvime rašte daug kas mane liečias, kai sakoma, kad nuo to nemirsi. Tai skambėjo keistokai, buvo kiek nustebęs. Na ir tiesą sakant, jo susirūpino, ar tai nesukels problemų. Jis labai paprastai E, paprastai žodžiais viską išdėstė ir tai rodo, kaip žmonės reaguoja gavę tokių naujienų, o Metronik savo komunikate gydytams nurodė, kad yra keturi atvejai, kai e, stimulatorius e, tarsi sustojo. Taigi iškyla koks klausimas. O apie kokį atvejų skaičių Metronik iš tiesų žinoma. Ir kaip Metronik gali tiksliai žinoti, kiek yra tokių atvejų, o apie kiek atvejų nesužinota. Štai toks klaustukas. Kai bandai išsiaiškinti, kas nutiko su tuo stimulatoriumi. Na Įsivaizduokite, kaip jaučiasi tas pacientas, kuris gauna laišką, e, kur informuojamas, kad atšauktas e, toks simulatorius, kuris jam e, yra implantuotas. Pirmiausia, jums aiškiai klausimas, ar mirsiu iš laiško, tai nėra aišku. Laiške tiesiog nurodyta, kad likščiol dar niekas nemirė. Pavyzdžiui, JAV, jeigu esi JAV pilietis, aiški nurodymą. Tai yra pirmos klasės atšaukimas, yra nemenkas šaknis, kad gali atsirasti neigiamų pasiekmių sveikatai skaitant ir mirtį. ES netaip ne, ne taip, aišku, Europoje taip pat nori sužinoti, uh, E, kokie saugimo patikrinimai atlikti su šiuo simulatoriumi ir kiek sikių buvo prielaidų manyti, kad kažkas vyksta ne taip. JAV pateikiama e, kai kurie atsakymai, gal jie nenuramina, bet yra skaidrumo. Europoje tokių atsakymų negauni. JAV gali perskaityti ataskaitą, kurią parengė maisto ir vaisto agentūra E, o Europoje tokia informacija laikoma konfidencialia. Ir jeigu nori sužinoti, kokie buvo atlikti saugumo patikrinimai su prietaisu JAV prieš suteikiant jam leidimą, tai gali gauti tokią informaciją, gali sužinoti, e, kada, na, jeigu sužinai, kad e, prietaisas paskutinis iki testuotas 99 metais, o nuo tada atlikta 500 pakeitimų be pilno testavimo, tai gal jūs ir susirūpinsite, jeigu JAV esi pilietis, bent jau gauni tokią informaciją, o Europoje apskritai nieko apie tai nesužinai. Taip, bandau susigaudyti dokumentuose. supposed to be at the core of the new medical device regulation that's coming into force in Europe. But in our reporting... Taigi skaidrumas yra <clears throat> labai svarbus ir e, štai šioje skaidrėje matome, kad vis didėja skaičius tų nelaimingų atsitikimų susijusių su e, naudojama medicininė įranga ir e, skirtingose valstybėse pastebima ta pati tendencija, didėjantis incidentų skaičius. Mes tuo tarpu norėjome išsiaiškinti, kokiu veiksmu e, <clears throat> komisija ketina e, imtis dėl naujų medicinių prietaisų e, atitinkamo reglamento nuostatose, nes nenorima atskleisti šios informacijos arba jos viešinti, o tai kelia didžiulį susirūpinimą tiek gydytojams, tiek pacientų organizacijoms. Komisija taip pat teigia, tai nėra oficiali informacija, tačiau vėlgi komisija nenori viešai e, skelbti <clears throat> visų duomenų susijusių su iš ankstiniais klinikiniais tyrimais, e, pavyzdžiui, tam tikrų vaistų. E, nes ketiname skelbti tik tai tam tikrą santrauką, o e, tai nepriimtina gydytojų ir pacientų asociacijoms ir tai yra laikoma politinių akių dumimu. Taigi, kodėl komisija nenori to skaidrumo? Atsakydama šį klausimą, komisija teigia, kad jeigu bus visapusiška informacija paskelbta, tai galėtų būginti visuomenę. Skaidrumas galėtų įbauginti visuomenę. Jau turite baigti savo pranešimą. Dar vienas atsakymas iš komisijos buvo tas, kad gamintojai e, nenorėtų skelbti informacijos apie jiems kylančius klausimus dėl tam tikros medicinės įrangos, jeigu būtų privalta informacija e, skelbti viešai. Ir tie atsakymai mus šokiravo. Aš e, pasidalinsiu su jumis šiomis skaidrimis, tačiau medikų bendruomenė iš tiesų buvo pasipiktinusi šiais atsakymais. <clears throat> ir uh, tikrai Nėra ne vieno nepriklausomo gydytojo, kuris nemanytų, kad skaidrumas šioje srityje privalo būti užtikrintas. Ką mes dabar turime e, daryti? Reglamentas yra dabar tokioje stadijoje, kokioje yra, tačiau kai kurios valstybės narės mano, kad reikia papildomų teisinių priemonių, kuriamis ir e, nuostatų, kuriamis būtų naujų medicininių prietaisų reglamentas, e, e, kuriamis būtų sustiprintas. Tačiau ką dabar galima padaryti tiek medikų bendruomenės atstovai, su kuriais kalbamės ir komisija bei lobistai tikrai apie tą puikiai žino, daugiausiai labiausiai reikalauja skaidrumo reglamente. Tas skaidrumas e, yra aiškiai e, įtrauktas, užfiksuotas ir anksčiau tai buvo tik tai žodinis įsipareigojimas, dabar galima imtis konkrečių veiksmų. Dabar, ponai, netak, dešimt minučių. Ačiū, ponai pirmininkai, Europos parlamento nariai, dėkui už galimybę dalyvauti su jumis tame keitimėsi nuomonėmis. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pacientų saugumas e, mums yra labai svarbus. E, kaip e, ir visiems kitiems sėdintiems šioje salėje, kadangi esame gamintojai, tai nuolat turime laikytis prisimtų įsipareigojimų kurti saugius medicinius prietaisus, kurios naudojimo būtų galima išgelbėti gyvybės, bet bendradarbiavimas su ES ir nacionaliniais mm, e, įstatymų leidėjais yra sudėdamoji mūsų darbo dalis. Mes bendarbiavame tam, kad galėtume tinkamai vykdyti savo e, prievolės ir atsižvelgti į medicininės priežiūros poreikius. Medicininių technologijai skiriamas dėmesys e, glaudžiai susiję e, tarpusavyje e, tą būtinybę užtikrinti skaidrumą, pradedant akinių lešiais ir baigiant sudėtingais implantais. praktiškai kiekvienas yra susijęs su medicinės įrangos e, naudojimu. Medicininiai prietaisai šiuo metu yra ženkliai patobulėję technologinė prasme. Tai reiškia, kad juos šiuo metu galima naudoti tose sritise, kuriuose to neįsivaizdavome prieš dešimtmetį ar dar anksčiau taip pat ir tos įrangos, tų prietaisų veikla yra nuolat gerinama atsižvelgiant į pacientų ir gydytojų pagėdavimus ir reikalavimus didinti atsakomybę ir skaidrumą, jeigu įvyktų kas nors negero. Todėl mes, gamintojai ir jūs, įstatymų leidėjai, prie žurnalistai, remdamėsi patiktą informaciją, gali išsameu įvertinti situaciją ir suvokti tai, kas vyksta, bei imtis tinkamų priemonių. <clears throat> Kai kurios e, specifinius klausimus, kurias iškelia ICAG ir kiti, reikalavo atitinkamų atsakymų ir tie atsakymai, kuriuos suteikė teisėkuros institucijos ir gamintojai, iš tiesų buvo pakankamai sudėtingi. Ir Taigi galima susitarti dėl to, kad tam tikrus dalykus galime interpretuoti skirtingai, tačiau visi sutarėme dėl to, kad labiausiai mūsų visiems ir pirmiausia turi rūpėti pacientų sauga. Noriu atkreipti dėmesį į naujų medicinos prietaisų reglamentą. ES visuomet norėjo atnaujinti. E, teisės aktus ir naujasis reglamentas iš tiesų reikš radikalius pokyčius, prie kurių reiks prisitaikyti atvirai ir skaidriai gamintojams, nepriklausomai nuo to, kiek reikės tam įdėti pastangų ir e, kokia našta tai galės gulti ant kai kurių smulkių ir vidutinių įmonių pečių. Pone pirmininkė, mes siekiame saugoti žmonių gyvybės. Kas 10 sekundžių e, yra implantuojamas naujas stimulatorius į žmogaus krūtinę ir kiekvieną sekundę stentas yra statomas pacientui. Ir tie milijonai prietaisų, kurie yra implantuojami, taip mes pripažįstame, kad kartais e, dėl tam tikrų priežasčių ne viskas gali pavykti sklandžiai. Kiekvienas uh, incidentas, naudojant medicininę įrangą, yra vertimas labai rimtai ir e, tai yra paskata mums nuolant tobulėti. Mes puikiai suvokiame, kad ICG ir e, e, kiti atkreipia dėmesį į būtinybę remtis solidžiais moksliniais e, duomenimis. Mes esame įstikinę, kad nauja mm, teisinė sistema leis tinkamai spręsti tas problemas, kurias atrėpia dėmesį ICNG ir kiti atstovai. Ir ateitie galėsime e, šios klausimus įspręsti paprasčiau, nes ateityje <clears throat> visas reglamentavimo procesas e, vyks vadovaujantis daug griežtesniais standartais, taigi tiek gamintojai, tiek pacientai, tiek reglamentuojančios institucijos turės um, didesnės galimybės. Pavyzdžiui, pagal naują reglamentą bus uh, sugriežtinamos uh, naudojimo rinkoje taisyklės, taip pat uh, klinikinių tyrimų reikalavimai sugriežtinti gamintojai turės dabar sistemiškai viešinti klinikinių bandymų rezultatus tam, kad būtų galima išvengti klaidų naujame reglamente, taip pat sugriežtinami reikalavimai, kurių privalės laikytis leidimus išduo, e, tiksliau, e, e, pr pranešančios institucijos ir tas institucijas prižiūri ir kontroliuoja nacionalinės tarnybos, taip pat nauji e, produktai, nauja įranga sulauks dar papildomo patikros proceso, kuriam vadovaus nepriklausomi ekspertai ir e, sertifikavimo pareigūnai, taigi tiek gamybos kontrolė, tiek gamybos procesų, tiek gaminių, tiek gamybos procesų kontrolė tokiu būdu bus pagerinta ir e, gamintojai prieš pateikdami tam tikrą produktą rinkai privalės pateikti klinikinių tyrimų e, duomenys. Kas trejus ar penkerius metus <clears throat> gamintojai <clears throat> privalės prašyti resertifikavimo procedūros atitinkamai įrangai. Taip pat unikalios vieningos medicinės įrangos identifikavimo sistemos įdėgymas <clears throat> leis užtikrinti didesnį skaidrumą. Tokiu būdu bus sukurta naujoji Europinė medicininių prietaisų duomenų bazė ir uh, tiek profesionalai, tiek visuomenė galės e, pasinaudoti šiais duomenimis, bei kiekvienais metais bus atnaujinama informacija e, dėl e, klinikinio saugumo ir tą informaciją bus galima pasinaudoti nepažeidžiant pacientų konfidencialumo. Tokiu būdu bus sukūrima labai aiškiai ir skaidri šių medicinos prietaisų naudojimo aplinka. Nepaisant to, kalbant apie naują reglamento įgyvendinimą, kuris yra numatytas 20 metais, išlieka nemažai iššūkių. Gamintojai yra pasirengę <clears throat> resertifikavimui, tačiau reikia sukurti naują e, sistemą ir viena iš svarbių sudėdamųjų dalių yra notifikavimo institucijos kurios turės turėti pakankamai pajėgumų tam, kad galėtų susidoroti iki 2010 gegužės su resertifikavimu arba e, naujų sertifikatų išdavimo procedūromis, nes iki šiol tik tai viena tokia institucija buvo paskir, paskirta pagal naująją procedūrą. Taigi čia mes galime išvelgti potencialią problemą. E, <clears throat> tam tikros permimo laikotarpio priemonės tikrai nepadės mums visapusiškai išspręsti šio klausimo, nes e, į jos neapriepia tūkstančių e, projektų, kurios reikės notifikuoti, ypač turiuomenyje pakartotinio naudojimo chirurginius instrumentus. Ir tai yra tik keli pavyzdžiai, jų yra ir daugiau. Manome, kad būtina skubiai spręsti šį klausimą visoms trims ES institucijoms patvirtinusioms naują reglamentą tam, kad gamintojai galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal šį griežtesnį ir tikrai patį e, <clears throat> griežčiausią pasaulyje reglamentą. Tačiau galbūt e, mums nereikės tiek ilgai laukti tam, kad pamatytume, kokie yra padariniai mūsų netinkamų veiksmų. Brexitas be susitikimų susitarimo gali e, lemti rimtas problemas aprūpinant e, Europos pacientus medicinę įrangą, nes jungtinė e, karalystė tūkstančius savo prietaisų <clears throat> naudoja ne Europoje, tačiau jos institucijos, jeigu breksitas būtų be susitarimo, nebūtų jų sprendimai pripažįstami Europoje. Tai reiškia, kad atitinkama įranga tokiu būdu turėtų būti nedelsiant pašalinta <clears throat> iš Europos ligoninių. Tai sukeltų rimtų problemų. E, pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, noriu baigti savo pasisakymą, patrindamas, kad mūsų gamintojai ir toliau uh, E, yra ryštingai nusteikę laikytis prisimtų įsipareigojimų ir jos vykdyti ir esu pasirengęs atsakyti į visus norimus klausimus. Ačiū. Dabar ponas Bildumakė kalbės. Uh, first, I would like to thank uh, that you invited Commission to this dedicated session of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 Taigi mes manome, kad šie viešieji apsikeitimai nuomonėmis yra labai naudingi tarp įvairių suinteresuotųjų šalių. Mums tai taip pat suteikia progos peržiūrėti politinius prioritetus, užsitikrinti, kad bus imtasi tinkamų priemonių rinkoje. Galima laikyti, kad ES e, pardavinėjamos medicinės priemonės yra teisingos, geros ir kad jie, jos atitinka visus keliamus reikalavimus medicinos prietaisams. Nepaisant visų abejonių, kurios čia buvo išsakytos, mes galime minėti, kad visi šitie produktai prisideda prie tobulesnių sistemų pasaulyje. Tačiau yra visa eilė problemų patvirtinant e, medicinės priemonės praeitie. Mes matome, kad e, buvo įvairių skandalų susidusių su krūčių implantais prieš dešimt metų, šitiek mažiau negu prieš dešimt metų. Dėl to um, keitėsi įstatymai ir patvirtinimas, kaip e, patvirtinama e, tie medicinos prietaisai ir kaip jie teikiami į rinką. Dabar yra tokia sistema, kokia yra. E, žinoma, dar reikia peržiūrėti viską teisiškai, įvesti naują reglamentą. Visa tai buvo padaryta 2017 metais, konkrečiau kalbant, kokiu buvo imtasi priemonių 2013 metais komisija sugriežtino taisyklės, nurodant e, notifikuotas organizacijas, vertinimo e, organizacijas e, nacionalinėme lygyje, kokybės vertinimo. Visa tai leido notifikuotoms organizacijoms kokybiškai dirbti. Jų buvo 80, tada sumažėjo iki 56 tų organizacijų ir nacionalinės institucijos e, įvedė stebėsenos organizacijas. Dar vienas svarbus dalykas - komisija įvedė naujų dalykų ir tie nauji dalykai pradės veikti nuo 2020 metų, nuo 2022 metų e, medicinos prietaisams in vitro. Kai dėl tų naujų įstatymų norėčiau prie vieno ar dviejų elementų sugrįžti. Pirmiausia, bus nustatytos griežtos taisyklės, kalbant apie notifikuotus organiz, organizacijas bus nustatytos e, ekspertizės viduje griežtesnės taisyklės, taip pat nauji reglamentai numato griežtesnį ir nepriklausomesnį e, tikrinimą tų prietaisų, kurie teikiami į rinką, taip pat klinikiniai tyrimai atliekiam, atliekami aukštos rizikos e, produktams kartu su nepriklausomais ekspertais. Visą tai leidžia užsitikrinti griežtą kontrolę, kaip ir agentų agentūros vykdo. Naujas reglamentas leis, būti, e, leis e, pasiekti didesnį skaidrumą. 20 metais komisija sukurs e, pagilintą, pagilintą duomenų bazę Euramed, tai bus Europinė duomenų bazė, kuriame, kurioje bus visi duomenys apie produktus um, rinkoje. Um, Taigi tai nebus vien tik tais nacionalinėme lygmenyje, tai svarbus, svarbi informacija ir ta informacija bus renkama tik tais nacionalinių e, institucijų. Euromed mm, bet turimos informacijos dalis bus prieinama viešai. E, visa tai e, bus atitinkamai koreguojama. Norėčiau pasakyti, kad kai kurie žiūrio žiniasklaidos priemonės e, nurodo, jog šių medicinos prietaisų e, pasirinkimas kartais priklauso ir nuo politinės valios, ir e, kontrolę tai įtakoja, tačiau vis tik tais, kalbant apie visus teisės aktų to procesus mes laikomės griežtų taisyklių, įjungiame visą eilę veikėjų, veikiame atvirai ir skaidriai. Pramonė, gydytojai, piliečiai, visi esame atsi, e, pasiruošę e, vertinti ir priimti įvairius indėlius siūlyti įvairius variantus ir pasirinkti iš tų variantų pačius geriausius. Taigi tai yra normali teisės aktų prieimimo procedūra. Mes manome, kad e, kalbant apie medicinos prietaisus, tai čia nebuvo padaryta jokių tai išimčių iš e, galiojančių taisyklių. E, kalbant apie e, Euromed e, duomenų bazę, buvo laikoma, kad ta bazė nepakankamai atvira, mes tebe diskutuojame su valstybėmis narėmis apie tai, kokia informacija turi būti teikiama viešai, kadangi ne visa informacija vieša, Tačiau jeigu informacija nevieša, tai tada reikia pateikti priežastis, kodėl jinai turi būti vieša arba nevieša. E, e, žodžiu, jeigu yra kažkokiu tai defektų, tai tie defektai turi būti viešinami, ar blogas vartojimas, ar kažkokie aplinkosaugos atstovai. E, žmonės turi visus nelaimingus atsitikimus pranešti, bet ne kažkaip tai automatiniu būdu notifikuoti, nes automatiniu būdu notifikuojant gali atsirasti ir neteisingos informacijos, juk nuo to priklauso žmonių gyvenimas, gyvenimai. Taigi viskas turi būti daroma atitinkamai e, ir sistema turi funkcionuoti gerai. E, kai yra kalbama apie žmonių sveikatą, tai e, dažnai ne, galima nepaisyti konfidencialumo ar kažkokiu kitokiu interesu. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, kai kurie klausimai atitinka komisijos ir e, kitų įstatymų leidėjų e, dedamas pastangas bei viltis. Mes tikimės, kad viskas bus daroma dar patikimės, patikimiau, bus rasta teisinga ir gera pusiausvyra viskame. Manau, kad taip jau ir yra, mes link to einame, kadangi jau metų metus įstatymų leidėjai ir valstybės narės dirba kartu. Tai yra puikia proga įvesti naujas taisyklės, kurios turėtų įsigalioti numatytų metu. Dedamos kolektyvinės pastangos, kalbant apie atsakomybę, e, jau dabar yra pradėtas pereinamasis laikotarpis, aš manau, kad turime pasiekti rezultatus tada, kada yra numatyta. Kągi, dėkoju. Ir dabar galite reaguoti, užduoti papildomų klausimų. Pirmiausia, pane Grostet. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš pasisakau ne tik savo vardu, aš pasisakau taip pat ir savo kolegės Miret Maginės vardu. Jie atsiprašo, kad nedalyvauja šios dienos posėdėje, ji buvo šešėlinė pranešėja nuo mūsų frakcijos, kalbant apie E, medicinos prietaisus, taigi su tema jį puikiai susipažinusi. Mes daugmaž vienodai galvojame, tad kalbu ir jos ir savo vardu. Ji norėjo e, pabrėžti, e, kad šis sektorius padeda išgelbėti arba gyvenimus arba gerinti gyvenimo kokybę pacientams trūksta kai, kurio, kai kurių dalykų pacientams, kai kada yra sukčiaujama, kai kada patikėme rinką negeri, nekokybiški produktai, tačiau iš to negalima daryti skubotų išvadų, kad tie e, medicinos prietaisai yra blogi. E, krūtų implantų pavyzdžiai leido rasti kur yra tikrų, e, tikrų spragų. E, parlamentas bando taisyti padėtį, e, dėja tenka tik apgailę stauti, kad nebuvo pabrėžtas nei parlamento, nei Europos vaidmuo. Mes sugriežtinome situaciją, e, sugriežtinome taisyklės 2017 e, metais ir įvedėme naują e, mechanizmą, visą tai buvo pra, e, pasakyta, aš to nebesileisiu į detalės. Vis tik tais e, kai kurie žurnalai ir kai kurios laidos, skleisdami informaciją, e, e, ėmėsi panikos strategijos, tikrai nereikėtų um, nereikalingai nervuoti tų pacientų, kurie turi implantus. 5,2 milijonai buvo minimi defi, e, implantus arba medicinos prietaisų su defektu JAV. Nebuvo e, pasakyta, kad e, tie medicinos prietaisai būtinai, kad tie medicinos prietaisai iš tiesų yra su defektu. Aš ir ponė Maginės labai esame susirūpinusios, kad šis reglamentas e, būtų teisingai įgyvendinamas, kad jis būtų priimtas laiku, nes aš e, galiu tik nuogastauti, kad nebus laikomasi prieimimo terminų. Bet to, kas bus su breksitu, kas įvyks, jeigu nebus pasiektas susitarimo, jeigu bus kietas breksitas, kas bus su uh, Brit, e, Didžiosios Britanijos notifikuotomis organizacijomis, mis, e, kas e, bus su medicinos prietaisais Junktinėje karalystėje. Man norėčiau, kad man būtų pateikti labai aiškus atsakymai iš juos klausimus. Merci, Madame la Présidente. Alors moi, je suis beaucoup moins optimiste. Dėkui, pirmininkė. Aš daug mažiau optimistiškai žiūriu į šį reglamentą negu kolegė, dėkoju žurnalistams už e, tyriamąjį darbą. Skaidrumas, e, atsakomybė ir um, pavojaus skelbimas - visa tai yra problemos. Dėl valdymo. Kartu su ponia Rodberen, kuri buvo anksčiau pranešėja, kalbėjome apie centralizuotą organizaciją, kad žinotumėm, kas už ką atsakingas. Dėl vaistų turime vaistų centrinę valdybą, dėl e, medicinos prietaistų. Kas už tai atsako? GRC ar dar kažkoks tai? E, E, kaž, kažkokią organizaciją. Čia visiška sumaištis, nes neaišku, kas už ką atsako. Toliau ekspertų komitetas dėl implantų ir dėl ir pačių rizikingiausių medicinos prietaisų. Ar čia turėsime kažkokio skaidrumo, ar žinosime vardus, kas bus tie ekspertai, kokių veiksmų bus imtasi, ar bus žinoma. E, kaip bus elgiamasi m, E, prieimus vienokį ar kitokį vertinimą. Aš pasižiūrėjau komisijos pranešimą, o tame pranešime buvo pasakyta, kad e, notifikacijos e, organizacijoms trūksta nepriklausomybės, kvalifikacijos trūksta darbuotojams. E, neaišku, kaip e, dėl atitikimo įvairių elementų ir jeigu tie organiz... notifikuojančios organizacijos bus privačios. Taigi viskas čia aišku, kuo daugiau išduos sertifikatų, tuo daugiau uždirbs pinigų. Kaip padaryti, kad tos organizacijos būtų nepriklausomos? Dar kalbėjote apie Audamet. Uh, E, jūs sakote, kad jie turės bank, e, duomenų, bankų, bet, e, duomenų banką. Bet kas valdys tą Eudamedą? Dar sakoma, nenorime, kad ta informacija būtų vieša, nes tai sukels nerimą žmonėms. Bet galų gale 2019 metais gyvename vykdomos klinikinės, vykdomi klinikiniai bandymai tai ir dabar komisija negali prie tų bendrų duomenų prieiti, tai iš ko jūs čia tyčiojatės. Dabar pavojaus skelbimas dėl implantų. Kaip viskas vyks, kas europiniu mastu viską paskelbs. Jeigu Bulgarijoje, Rumunijoje kažkas negero atsitiks, kaip kitos organizacijos informuos. Čia turi vertinti nacionalinės organizacijos. Kai pasižiūriu Prancūzijos pavyzdį, tai matau, kad nacionalinės organizacijos, kurios užsima E, stebėsena e, informuoja e, inspektorius ir žmonės. Tai kaip mes apie visą tai sužinosime? Aš labai nerimauju dėl tų prietaisų. Jūs sakote, ir komisija be to atsakinga už tą organizaciją, bet kas viską organizuos? Jūs sakote, kad viskas gerai, bet tikrai viskas negerai. E, sertifikavimo organizacija išduoda sertifikatą, bet neprašo medicininių įvairių duomenų. Man atrodo, kad tai yra labai rimtas dalykas. Man atrodo, kad jūs nepamatėte, e, koks svarbus tas yra E, sprendimas ir jeigu rytoj atsitiks koks skandalas, atsakingi būsite jūs. Mes, parlamentas, norime žaisti e, atvirumo, skaidrumo kortą, o jūs viską e, užmetate, viską nustumėte tik tais įmonių naudai, bet ne piliečių. It's that, it's that time of uh, the year. Na, taip, būtent šis metų sezonas dabar panašiai alpirk Ačiū. Pirmininkė, iš tiesų ši tema sulaukė tiek Niderlanduose, tiek Vokietijoje labai didžiulio dėmesio. E, kalbant apie implantų saugumą, e, apibrėžiančią E, informacija. Remiantis dabar turime informaciją, klientai, pacientai negali patys e, susidaryti tinkamo vaizdo. <clears throat> Pramonė tuo tarpu steigia įvairius fondus, į kuriuos sumoka po 2 procentus nuo savo gaunamų įplakų už implantatus ir iš jų gali būti e, mokama mokamos kompensacijos. Naujas įstatymas Europoje įsigalios 2020 gegužės 26 dieną. Komisija tuo tarpu nori suteikti informacijos apie tai, e, kiek incidentų yra įvykę naudojant e, netinkamus e, implantus kodėl žmonės turi dabar papildomai rizikuoti savo sveikatą. Vokietijos vyriausybė taip pat patikė įstatymo projektą 19 metų e, sausio 29 dieną, e, pagal kurį turėtų būti įsteigtas nacionalinis registras siekiant implanto kontrolę geriau pagerinti ir galiojančius įstatymus Vokietijos vyriausybė taip pat pritaikė ir turės būti renkami duomenys, registruojami ne tik implantai, tačiau taip pat ir širdies stimulatoriai ir kiti mediciniai prietaisai. E, Niderlanduose taip pat bus teisiškai privaloma registruoti nuo 2019 m. sausio 19 dienos visus implantus. Tuo tarpu komisija nenumato laikino duomenų banko įsteigimo, tai parašyta mano atsakymai mano klausimo, kalbant apie Junktinės valstijas, tai Junktinių valstijų maisto ir vaistų ministerija <clears throat> yra atsakinga už e, visus e, e, nelaimingus atsitikimus susijusius su medicinės įrangos netinkamu panaudojama. Tačiau Junktinėse valstijose jau skelbiami daugelį metų duomenys internete, kuriais pasiremti gali <clears throat> visi norintieji gydytojų, pacientų asociacijos, bet kas, o ne kažkokias tai uh, išskirtinės e, tikslinės grupės, kaip planuojama Europoje. Aš noriu pasakyti, kad e, problema galbūt nėra ypatingai didelio masto, tačiau ji vis tik tai egzistuoja. Europos politikai turi čia imtis veiksmų, e, vertindami iš naujo teikiamus pasiūlymus dėl teisės aktų, kad būtų labiau atsižvelgta į uh, E, žmonių e, lūkesčius ir pageidavimus, nes būtent tokia yra mūsų funkcija čia dirbant Europos parlamente. Ačiū. Ponai Kaputo žodis. Grazie, grazie Presidente. Io penso che noi come leggi... Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kaip e, įstatymų leidėjai turime tik padėkoti žurnalistams, kurie vykdė tyrimą kurie e, pateikė visą šią medžiagą, kadangi mes dabar e, apie implantus. Kadangi mes dabar jau e, susipažinome su ta tema, mes nežinojome, kokios problemos gali kilti dėl blogo funkcionavimo, kaip blogai veikia medicinos prieš, prietaisai ir kaip tai įtakoja Europos piliečių sveikatą. Aš labai susidomėjęs išklausiau visų pasisakymų ir norėčiau pasakyti, kad pati pramonė daro pažangą, eina etapas po etapo ir žiūri, kaip e, apsaugoti piliečių sveikatą, tačiau turime nueiti dar toliau ir žiūrėti, kaip suteikti užtikrintą saugumą prietaisams kad organizacijos e, tos E, kurios užtikrina saugumą, nebūtų privačios, e, kaip e, kartais atsitinka vaistų atveju. Europoje kol kas ne, nėra registro, kuriame būtų įtraukti blogai veikiantys prietaisais. Prietaisai šiandieną matome, kad tų defektų, kai kažkas blogai veikia mūsų žemynę, pasitaiko vis daugiau. Amerikiečiai viešai viską registruoja, aš nemanau, kad Europa turėtų vėluoti e, ir atsilikti nuo, nuo, nuo Amerikos ir nuo kitų šalių. Parlamentas turi bet kokią kainą remti to reglamento prieimimą bei įsigaliojimą, kad e, kontrolė būtų universalizuota ir kad visi medicinos prietaisais būtų vertinami kaip galima griežčiau ir e, nes mūsų galų gale užduotis apsaugoti Europos piliečius ir jų sveikatą. Visą tai eina per įstatymus. Savo ruoštų taip pat norėčiau užduoti klausimą e, augimo generalinio direktorato atstovui. Gal galėtumėte konkrečiau nus, nurodyti, pagal kokį procesą e, skiriamos pasiskirtusios institucijos ir noriu pasidomėti, kokias priemonės taikote tam, kad būtų paspartinta procedūra, nes, kaip žinia, reikia laikytis laiko terminų. Taigi, noriu susižinoti, ar įmanoma laikytis tų terminų, skiriant, pas, informuojant paskirtasias įmonės, o jeigu ne, kokios e, būtų žalos apribojimo priemonės, jeigu nemanoma laikytis laiko terminų. Norėtųsi e, sužinoti iš pono Peltomėkį daugiau dėl šių klausimų. Na, o dabar paprašysiu visų trijų prelegentų atsakyti iškeltus klausimus, surguoti pastabas ir paprašysiu kiekvieną iš jūsų apsirboti penkiamis minutėmis tam, kad laikytumės e, mūsų komiteto darbo tvarkaraščio. Pirmiausia, ponas Bauers, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Du dalykai keletas e, parlamento narių kalbėjo apie vadinamosius PIP implantus. Ir mm, nes neva e, taip juodinama pramonė, kurios e, šiaip jau gera reputacija. Na, sakoma, kad dėl vieno šio epizodo neteisinga kaltinti visą pramonę. Na, aš manau, kad reikėtų pažiūrėti, kokia yra visų um, tų nelaimingų atvejų susijusių su tyrim, su implantais prieš istoriją. Yra daug e, tyrimų, kurie rodo, kad kartais implantai tai tikrai nesaugus, taigi galima sakyti, kad tai e, yra sisteminė problema susijusi su tuo, kad e, implantų tvirtinimo procedūros yra labai lengvapėdiškos, nenudugnės Europoje. Na, taip, sakoma, kad medicinai prie, prie taisai duoda daug naudos. Iš tikrųjų, taip ir yra. Na ir kaip žurnalistas stengiasi būti sąžiningų rašydamas apie šią, šį pramonės sektorių, tačiau vis dėlto kalba neina apie tai, ar kokios naudos pacientai gauna šių implantų dėka. Tačiau kitas dalykas, e, kokia atsakomybė tenka pramonė ir teisėkros institucijams už rizikos valdymą, rizikos, kurios netgi galima išvengti, bet tek nariai yra įmonės, nei geros, nei blogos, tiesiog įmonės. Įmonės tengiasi veikti pelningai, dėl šios priežasties mes jas investuojame. Na, todėl jos ir investuoja. Na, čia nieks neužginsis, kad jų parduodami produktai yra naudingi pacientams. Nes įmonės tiesiog yra įmonės, jos nori dirbti pelningai, tai yra pramonė, e, ku, pagal kurios reputaciją, kuri žinoma, kad e, e, jos reklama agresyvi, kad nuolab atsiranda skandalų. Uh, dėl šios pramonės sektoriaus veiklos. Taigi neina kalba apie tai, kad e, pasitikima ar ne šiomis įmonėmis. Nesakau, kad tos įmonės blogos ir blogos, tačiau nepamirškime, kad kalba eina apie komercinę veiklą ir reglamentuoti ją reikia labai kruopščiai. Antras dalykas. Čia kai kas teigia, kad žurnalistai labai netinkamai teigia, kad reikia paviešinti visus tuos atvejus, kai pasiekmes buvo žalingos. Na, šiaip jau nėra visais atvejais įrodyta, kad e, problemą sukėlė įdingas prietaisas, medicinos prietaisas. Štai tai yra problema, nes daugama uh, pramonės atstovų e, sutiks, kad kai yra, tarkim, kažkokie, e, e, kažkokios tragedijos kyla, atranda neigiamų pavyzdžių, kad visuomet yra kaltas medicinos prietaisas. Na, ir tai, kad nėra nustatytas ryšys tarp pro, sveikatos problemos ir prietaiso, tai nereiškia, kad nereikia tirti tokių atvejų. Pavyzdžiui, sprinkidėlis atsidalyts. Ir, ir, ir švino tam tikrose medicinos prietaise. Ir tai iš tikrųjų labai problemiška. Na, ir nesažininga užkirsti kelią skaidrumui, visuomenės informavimui, nes tai yra svarbi informacija, kurią turi gauti pacientai. Pone Bernasconi, prašau. Na, iš tikrųjų nuskambėjo įdomių pastabų. Na, kaip e, pramonės mes e, įsigiliname jau kuris laikas į šį naują reglamentą ir gan reta, kai pramonė e, sutinka, kad iš esmės būtų pakeista e, produkto tvirtinimo leidimų išdavimo sistema pagal dabartinę direktyvą, kur galio 15-20 metų, su kuria jau dirbame, tikriausiai jau nėra tinkama. Taigi reikia. Nes iš tiesų sutinku, kad reikia daugiau skaidrumo. Manau, kad technologijos e, sudaro galimybių gauti daugiau klinikinių įrodymų nei anksčiau. Ir taigi galima geriau atsekti, kokia yra padėtis su produktais, kokios jų implantavimo pasiekmes ir pramonė tikrai sutinka, kad reikia daugiau skaidrumo. Nes juk galiausiai skandalai nepadeda pramoniai, nepadeda, jeigu dėl mūsų produktų nukenčia žmonės, kai siekime visiškai priešingo dalyko. Įdomu, kad buvo paminėti konkretus atvejai. Na ir matote, kad ir šiuo atveju uh, Šiais, šiais atvejais sistema veikia. Pavyzdžiui, kilo problemų dėl produkto ir jie buvo atšaukti. Gal tai buvo padaryta netinkamiausiai, sutinku su kritika. Bet produktas buvo iš karto atšauktas. Tai reiškia, išaugo samoningumas iš pramonės pusės. Pramonė supranta, kad turime pagerinti savo darbo metus, užtikrinti skaidrumą ir esame pasirinkę tai padaryti. Ar reikia centralizuoti leidimų išdavimą, notifikavimą, ar, ar ne? Tai gal iš tikrųjų ir, e, yra dvi atsakingos institucijos, nacionalinės valdžios institucijos ir komisija. Ir gal pernelyg e, komplikuosime viską, bet tiesą sakant, jau egzistuoja sistemos, aišku, galima tobulinti jas, turime tai padaryti. O mane neramina tik vienas dalykas. Pavyzdžiui, turime naują reglamento pasiūlymą. Ir jis turi įsigalioti 21 metų e, gegužės mėnesio. Ir tikrai labai svarbu, kad jis įsigaliotų, laukti negalime. Na ir nebijokime to garsiai pasakyti. Nes e, jeigu reglamentas bus tvirtinamas taip, kaip turi būti tvirtinamas, tai egzistuoja sistema, ar, kur leis patikrinti, ar e, tenkinami lūkesčiai, ar pacientų, ar teisėkros institucijų, ar profesionalų lūkesčiai. Jeigu viskas nekryps tinkama linkme, turime e, išdrįsti pasakyti, kad reikia patobulinti tai, kas siūloma bet blogiausia būtų e, bandyti viską pakeisti jau dabar, nes šis tema net nepradėta dėkti. Tai kogi norime? Žingsnį, žingsnį atgal, nežengų žingsnį į priekį. Netaikydami naujo reglamento, mes jį turime taikyti pacientų saugumo labai. Taigi noriu tik paraginti, dėti visas įmanomas pastangas tam, kad e, tas e, naujas reglamentas būtų suformuoluotas taip, kad jį būtų įmanoma įgyvendinti, siekime, siekime skaidrumo, naudokime judamet DNBZ. Nebijokime skaidrumo. Kitur pasaulyje tai jau daroma. Todėl nemanau, kad to turėtume baidytis. Neturime ko slėpti. Nūdienos pasaulyje apskritai nebeįmanoma slapukauti. Taigi palaikome reglamentą, bet E, jis turi būti gyventintas, nes kitaip bus tik gražiai kalbama, bet niekas nesikeis. Ačiū. Ačiū. Komisija teigia, kad reikia įgyvendinti teisės aktą. Taigi, prašau. Ačiū, galbūt pradėsiu nuo klausimą susijusio su naujos informacija dėl įgyvendinimo, dėl e, notifikavimo įstaigų. Remiantis dabar e, turimais e, skaičiais, tai turime 45 notifikacijas dėl skirimo, 305 vertinimai vyksta, 3 prasidės greitų laikų. Ir aš manau, kad notifikuojančios institucijos iš tiesų tinkamai teikia savo paraiškas ir jeigu viskas vyks pagal planą, tai dauguma paraiškų turėtų e, sulaukti teigiamų rezultatų, nors dar šiek tiek per anksti vertinti, dedame daug pastangų, tačiau tikimės, kad notifikavimo institucijos ir valstybės narės e, tinkamai prisims bendrą atsakomybę. Pone Grasėt uždavė klausimą dėl breksito. Ir žinoma, e, kol kas neturime jokios informacijos apie bendruomenių rūmų balsavimo rezultatus šiandien ir nežinome, su kokiu brekstu turime reikalų, tačiau komisija 27 valstybės narės labai didžiai stebi situaciją, vertina įvairius scenarius ir <clears throat> galimybės ir Ir e, e, mes siekiame, kad Junktinės karalystės išduoti sertifikatai galėtų būti tinkamai vertinti ES e notifikavimo, notifikuotų institucijų tam, kad nenutrūktų tiekimas šiuo metu, na, nereikia jokių žalos mažinimo ribojimo priemonių, bet procesai, jeigu būtų atitinkami pajudėję, tai mes, žinome, būtume pradėję dėkti papildomas e, priemonės tam, kad e, užtikrintume galimybę apsirūpinti reikiamais medicinos e, prietaisais. Atsakant į ponios Ryvasi klausimą apie tai, kas atsakingas komisijos šią sritį, turiu pasakyti, kad komisija yra viena institucija atsakinga už savo veiklą, tačiau e, tai yra e, Grau generalinio direktorato atsakomybės rytis, e, bendrojo tyrimų centro atsakomybės rytis, tačiau mes žinome, koordinuojame veiksmus tarpusavę, kalbant apie naujų medicinos prietaisų reglamento nuostatų gyvendinimą ir šiuo metu yra vykdomas bendras poveikio įvertinimas, daug paramos gaunama iš e, jungtinio tyrimo centro. Daug klausimų buvo užduota dėl skaidrumo, atsekamumo. Manau, kad e, tikrai tai, kas dabar yra kūriama kaip bendra europinė duomenų bazė, užpildys anksčiau e, buvusias spragas. Dabar turime iš tiesų tikrą galimybę išspręsti problemas, su kuriamis susidurime tiek centralizuotai registruodami medicininius prietaisus, tiek ir incidentus susijusius su jų naudojimu. Manau, kad <clears throat> toks Europos mastu veikiantis duomenų bankas ir prieiga prie informacijos iš esmės pakeis žaidimo taisyklės. Manau, kad e, būtent šie klausimai buvo svarbiausi ir adresuoti komisijai. Ačiū. Ačiū visiems už tai, kad atvykote, aptarėte šią temą. Mes ir toliau stebėsime vykstančius procesus ir priminsime gamintojams tą pažadą užtikrinti didesnį skaidrumą, būtinybę informuoti visuomenę apie situaciją, nes tuo yra suinteresuoti visi. Ačiū visiems žurnalistams ir kolegoms. Baigime svarstyti šį darbo atvarkius klausimą. Dabar e, kitas klausimas susijęs su 46 taisyklės antrąją dalimi darbo tvarkos taisyklėse dėl plazmos. Dėl kraujo plazmos surinkimo e, stiprinimo Europos Sąjungoje, ponė Šraipir, kiti kolegos e, įvairių politinių frakcijų atstovai inicijavo šį klausimą ir uh, aplinkos komitetas, e, kuris yra atsakingas už šią sritį, sausio 16 dieną mm, gavo e, atitinkamą informaciją. Šiandien mes įtraukėme šį klausimą į darbo atvarkę, tam, kad galėtume pristatyti pasiūlymą ir surenkti atitinkamas diskusijas, nes yra numatyta, kad uh, šio klausimo sprendimas turi būti priimtas per trijų mėnesių laikotarpį po to, kai pasiūlymo autoriams bus sudaryta galimybė kreiptis į komitetą. Būtent dėl to mes šiandien ir įtraukėme šį klausimą darbo atvarkės, teiksiu žodį ponui Kaputo. Dėkoju. Dabar ES vis daugiau ir daugiau pacientų susirga įvairiomis lygomis e, susijusiomis su kraujo plazma. Ir plazmos produktai kelia vis daugiau problemų. E, gamintojai susiduria su, su žaliava, kurią sunku gauti. E, ta žaliava yra žmogaus kraujo plazma. ES sunkioje padėtyje 40 procentų plazmos uh, kuri yra naudojama pacientams gydyti, yra importuojama iš JAV rinkos. Tai reiškia, kad ES priklauso nuo išorinio faktoriaus, kurio pati nekontroliuoja. Komisija galėtų priimti tokius sprendimus, kurie leistų surinkti tiek plazmos, kad būtų galima uh, gaminti vaistus, kurių reikia pacientams sergantiems imunodeficitais, polineuropatija, hemofilija, chroninė, uh, chroninių neįsuždegimais ir panašiai. mes pasiūlėme Europos Sąjungos e, reglamentinę sąrangą, kad galėtumėm vykdyti donorystės programą visose valstybėse narėse, sukuriant sąlygas, kai pacientai gali turėti lengvą prieigą prie kraujo plazmos pagrindų pagamintų vaistų. Aš manau, kad komisija galės pateikti teigiamą Ehm, galės duoti teigiamą nuomonę šiai piliečių iniciatyvai. Dėkoju. Dar panešai pyrė. Iš tiesų, plazma yra pagrindinė žaliava atitinkamų vaistų gamybai. Ir e, e, su plazma yra gydoma labai, naudojant plazmą gydoma labai daug lygų. Europos Sąjunga, tačiau 75 procentai e, plazmos pagrindų pagamintų vaistų yra importuojami iš JAV ir jie nėra tinkamai e, kontroliuojami, nes e, pusė kraujo plazmos JAV surinkama iš apmokamų e, donorų. E, taigi jie, tie asmenys yra suinteresuoti gauti pinigų, kurie aukoja savo kraujo plazmą. Ir dėl to nėra visuomet atviri apie savo sveika, sveikatos būklę. Taigi vis daugiau tokių e, e, JAV plazmos, e, plazmos pagrindų iš JAV pagamintų vaistų yra importuojami į Europą. Niderlandai negali apsirūpinti kraujo plazmą iš vien tik tai savo donorų. Todėl taip pat priklauso nemaža dalimi nuo importo iš JAV. Būtina užtikrinti veiksmingesnę kontrolę ir visame pasaulyje e, imunobiologijai e, plazma yra naudojama kaip viena iš pagrindinių žaliavų. Europos kraujo alijansas e, siūlo įvairių minčių, kaip užtikrinti geresnį plazmos surinkimą Europoje ir neprarasti neišvaistyti kraujo plazmos, tačiau e, šių pasiūlymų vien e, nepakanka, reikia ES lygmenį imtis atitinkamų iniciatyvų. Pasaulio sveikatos organizacijos e, teigimu saugiausias būdas rinkti kraują ir kraujo plazmą pasitelkus nemokamus donorus. Taigi turime ieškoti būdų, kaip apsirūpinti plazmos uh, kraujo plazmos e, atsargomis, taip pat būtina skatinti kraujo plazmos donorystę viso Europos Sąjungo, kad netaptume priklausomi nuo JAF e, e, eksporto. Todėl aš remiu tinkaus pasiūlymus. Pone Grostė, žodžiu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš prisijungiu prie šios deklaracijos uh, autorių minčių, žinau, kaip svarbu yra kraujo produktai, donorystė yra puikus, nuostabus, e, pilietiškas aktas, tačiau mūsų kraujo surinkimo e, punktuose turi būti už, užtikrinamas e, pacientų saugumas, nesvarbu ar jie pacientai e, ar donorai, ar jie ligoniai ar donorai. Tačiau čia didžiausia problema yra apsirūpinimas būtent plazmos produktais Europoje yra mūsų ambicija ir mes turime tą ambiciją įgyvendinti. Mes per daug priklausomi nuo Amerikos plazmos. Čia iš tikrųjų didžiulė nepriklausomybė, strateginės nepriklausomybės būtinybė. Vis tik tais mes patys turim e, užsitikrinti modelį, išlaikydami savo e, vertybinius principus, turime e, e, turime pasipriešinti apmokėjimams už donorystę, už plazmos donorystę, nes tai yra neproduktyvus ir pavojingas kelias. Šis principas beje yra įrašytas ir deklaracijoje, tuo džiaugiuosi, nes būčiau neparėmusi jokio teksto, kuris to nepaminėtų. Vis tik tais dar norėčiau paminėti būtinybę Europai, kad strategiškai ji būtin, kad strategiškai būtinas apsirūpinimas kraujo plazma. Jeigu kažkuria dieną teritorijoje atsitiks, kaž, Europos teritorijoje atsitiks kažkas rimto, arba pasaulyje, arba uh, Amerikoje ir Amerika pasakys, nebeeksportuojame, nes e, viskas mums patiems tos plazmos reikia. Tai kas tada bus? Čia, manau, reikia pagalvoti ir čia kreipiuosi į komisiją, kaip paskatinti valstybės narės geriau organizuoti surinkimo problemas, kaip išlaikyti donorus, kaip e, valorizuoti tą e, veiksmą. Taigi, Aš manau, kad iš tiesų reikia inovacijų, kad padarytumėm daug daugiau negu jau padaryta. Vis tik tais būčiau daug atsargesnė negu e, deklaracijos autoriai. Aš nemanau, kad reikia peržiūrėti kraujo direktyvą. Žinoma, yra tobulintintų dalykų, tačiau e, E, kai darysime kažkokius tai patobulinimus, kartais galime sulaukti visiškai priešingų rezultatų. Todėl nemanau, kad reikėtų užimti aktyvę poziciją šiuo klausimu. Vis tik reikėtų pasverti visus už ir prieš, pasižiūrėti, e, kaip bus paveiktas, paveikta mūsų teisės aktų sąranga. E, ir čia gal, čia tai, ką mums siūlo komisija, mane iš tikrųjų labai domina. Dėkoju. Dabar žodis komisijai. Seychelles. Uh, thank you, Madam Chair, uh, honorable members of Parliament. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbim parlamento nariai. Mes komisijos vardu norėtume pirmiausia padėkoti parlamento nariams už šią iniciatyvą. Taip, komisija pripažįsta, uh, jog ES pacientai yra labai priklausomi nuo plazmos kilusios už ES ribų, ypač iš JAV, apie 40 procentų plazmos gaunama iš JAV, o naujausiais duomenimis e, netgi didesnis nuošimtis, kiek didesnis. Taigi yra Europoje pacientų grupė, kurie yra priklausomi nuo medicinių prietaisų pagaminamų iš plazmos, jie yra labai pažymi. Ypač pavojinga yra uh, tikimybė, kad nutruks tiekimas, ji nėra vien hipotetiškai. Įsivaizduokime, pažiūrėjau, JAV prasideda lygos protrukis ir tai gali kelti pavojų šių kritiškai svarbių medicinos prietaisų tiekimui. Prisiminkime Zika kaip naujausią pavyzdį, bet yra ir kitų. Na ir tai tiesiogiai kelia grėsmę mūsų apsirūpinimo kraujo pagrindų pagamintų produktų saugumui. Taigi komisijai e, kėlė šį klausimą, jis buvo E, keliamas ir atvirose konsultacijose. Komisijos tarnyba 17 metais suringė susitikimą ir jame tiek nacionalinės kompetingos institucijos, tiek ir suinteresuoti asmenys nušvietė situaciją ir ragino e, išplėsti plazmos surinkimą ES sutinkamai su strateginiu planu užtikrinčiu ES nepriklausomumą. Taip pat tam, kad būtų geriau apsaugoti Europos donoriai, tam, kad jie galėtų daugiau skir... do, donorinių būdų skirti kraujo ne anksčiau. Uh, Na, šiuo metu komisija kaip tik rengia galutinę ataskaitą, kurioje įtrauktas ir šis vertinimas. Na, o po to jau spręs vėliau, kaip spręsti e, iškeltus būkštavimus bei nepakankamą apsirūpinimą plazmą Europoje. Na, o lygiai greičiai mes e, kartu su e, Europos taryba, dirbame iš vietų ir netgi finansuojame Europos tarybos atitinkamą darbą, rengiant veiksmų planą, kuris leistų ne vien tik tais padidinti plazmos surinkimo veiksmingumą, bet taip pat ir um, reakcijas, atsarginius planus, tarkim, jeigu pritrūksta plazmas, tai yra pirmas žingsnis tam, kad būtų e, išklausyta visų nuomonių, todėl surinktos tos viešos konsultacijos, komisija skiria dėmesio šiam klausimui, tai traukta mūsų darbo tvarkė. Dėkuoju. Dėkoju visiems. Taigi, baigėme diskusijas pagal šį darbo atvarkės punktą. Na ir prieš baigiant posėdį. Noriu pasidomėti, ar prieštarausite E, vasario 27 dienos koordinatorių rekomendacijoms atrodo, kad ne, laikykime jas patvirtintomis. O kitas posėdis yra numatytas kovo 14 dieną Strasbūrė iš ryto. Dėkoju. Malonaus vakaro.